Bonjour à toutes et à tous. Geros popietės visiems. Iš karto pradame savo posėdį. Mums labai malonu Dėvė komiteto vardu pasveikinti šiame AFET Dėvė bendrame posėdyje e, šių komiteto atstovus. Mes uh, kalbėsime apie padėtį Sirijoje ir apie jos poveikį visam regionui. Kaip žinome, padėtis yra labai bloga, netgi sunku įsivaizduoti, kad jinai galėtų dar labiau blogėti. Tačiau jinai gali pablogėti, nes ateina žiema ir e, kartu didėja smurto protrukiai. Žinome, jog 2 milijonai 200 tūkstančių pabėgėlių yra, tarp jų daug vaikų ir kyla netgi prarastosios kartos grėsmė dėl to. Kaimininės Sirijos valstybės taip pat patiria labai didelį krūvį, didelį spaudimą dėl pabėgėlių. Šios valstybės turi gauti pagalbą iš tarptautinės bendruomenės, visą įmanomą pagalbą, kad jos galėtų ir toliau palikti savo sienas atviras. Kartu ES ir jos valstybės narės yra pagrindiniai pagalbos donorai tame regione. ES ir jos valstybės narės jau suteikė 2 milijardų eurų pagalbą regione. Tai yra didelė suma, tačiau vis dėlto jinai per maža, kad patenkintų esamus poreikius. Aš norėčiau dabar perduoti žodį kopirmininkui ponui Fiorello Provera iš AFET komiteto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, Sirijoje krizė tęsiasi toliau ir e, tos krizės pasiekmes socialinėms, politinėms bei ekonominėms šalies struktūroms reikalauja iš mūsų pusės ilgalaikių ir visapimančių veiksmų. Ir mes turime spręsti ne tik tai humanitarinės pagalbos, e, skubios pagalbos klausimus. Reikia taip pat ir skubių diplomatinių veiksmų, kad padėtis visame regione būtų stabilizuota ir kad e, visi konflikt, visos konfliktus susijusios pusės e, ir, ir struktūros prisidėtų prie šalies atstatymo. Tai gali vykti gyvendant konkrečias programas, dėl kurių būtų sutarta. Tai yra programos, kuriomis būtų siekiama e, atstatyti e, Siriją, užtikrinti e, jos ateitį. Taip pat reikėtų padėti valstybėms, kurios priėmė jau daug pabėgėlių. Bendras požiūris šio klausimu reikalingas, todėl kad krizę padeda spręsti įvairios jungtinių tautų agentūros ir e, turime diskutuoti apie įvairias strategijas. Nepamirškime, kad e, Sirijos konfliktos reguliavimas visų pirma turi būti politinio pobūdžio. Išorės veiksmų e, generalinis sekretorius ponas Vimon, noriu pasveikinti, ką tik tai grįžo iš Ženevos. Jisai galės pateikti mums informacijos dėl Ženeva 2 konferencijos perspektyvų. Prieš suteikdamas žodį komisijos nariai Georgijai, e, kurie pristatys e, susitikimą vykusi šią savaitę, norėčiau pakviesti mus prisidėti prie reikalavimo, jog būtų išlaisvinta ponia Razan Zaitunen, Sakarovo premijos laureatė, kuri buvo pagrobta Sirijoje ir apie e, kartu su savo vyru ir dabar nieko nebežinome apie jų likimą. Tad e, žodis e, komisijos nariai, o paskui kolegos ir svečiai galės taip pat pasisakyti. To, to express, uh... Dėkui. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Evai Žoly ir ponui Proverai dviem šio posėdžio bendra pirmininkiam. Norėčiau taip pat padėkoti parlamentaram už paramą tam darbui, kurį mes atliekame, stengdamėsi padėti tiems Sirijos žmonėms, kurie nukentėjo nuo jau tūkstančius dienų vykstančio konflikto. Ši krizė yra ypatinga krizė. Ir pirmiausia, tai yra Sirijos žmonių, kurie šaudo vieni į kitus sąžinės reikalas, bet ir mum neramu dėl to, kad negalime susivienyti ir prispausti konflikto abiejų šalių, kad jos užbaigtų tą konfliktą ir baigtų mm, nestabilumą ne, tiek, ne tik šiame e, regione, bet ir mm, tai Sirijos įtaka jaučiama ir visame pasaulyje. 27 sausio Ženevoje prasidės dėrybos. Ženeva 2 dėrybos ir tikimės, kad laikykime kumščius, kad tos dėrybos būtų sėkmingos. Norėčiau uh, šiandien pasakyti, kad ryte buvome susitikę su jungtinių tautų humanitarinėmis agentūromis, pasaulio banko ir pagrindinių donorų, valstybių donorių atstovais. Mūsų posėdis buvo pirmiausia skirtas trim dalykam. Visuotinis atsakas į krizę, kai sakau visuotinis, tai turiu galvoje, kad reakcija, mūsų reagavimas, mūsų humanitarinė vystimosi parama, parama vietos bendruomenėm, mikro parama turėtų apimti ne tik Siriją, bet ir kaiminės valstybės, ypač Jordaniją ir Libaną. Mes suvienijome E, humanitarinę pagalbą ir vystimosi pagalbą teikiančias jėgas. Ir norėčiau padėkoti humanitariniam ir vystimosi pagalbą teikiančiom agentūrom už tai, kad jos yra parengę e, reagavimo į Sirijos krizę bendrą strategiją. Taip pat norėčiau padėkoti ir europiečiams, nes europiečiai pirmieji e, suprato, kad turint galvoje, kad ta krizė taip paprastai nesibaigs, neužtenka tik humanitarinės pagalbos. Reikia remti ir vietos e, bendruomenės, ir kaimininę šalis. Per šį mūsų rytinį posėdį taip pat svarstėme ir finansavimo klausimus pirmadienį e, buvo paminėti 6,5 milijardo. Paminėta 6,5 milijardo dolerių paramos suma, kurios reikia Sirijai. vis daugiau žmonių prireikia mūsų paramos. Dabar 9,3 milijonai žmonių, 9,3 e, milijonam žmonių reikia paramos Sirijos viduje. E, iš namų išvarytų yra 6,5 milijonų žmonių. Apie 3 milijonai Sirijos piliečių yra kitose valstybėse. ir šiemet ir klimato sąlygos yra labai blogos, nes prasidėjo šalta žiema. Žmonėms, kurie yra Sirijos teritorijose, dėl kurių vyksta konfliktai, pinigai yra beverčiai jei tiem žmonėm negalime suteikti kitokios pagalbos, jei negalime taip pat padėti jiems išvykti iš tų konfliktinių zonų. Peter Maurord ir kiti pabrėžė, kaip svarbu yra sutelkti politinį spaudimą ir įtraukti visus, kas gali kažkaip kalbėtis su konfliktuojančiom šalim, kad jungtinių tautų saugumo taryba priimtų rezoliuciją dėl galimybės mm, patekti su pagalba į tas konfliktuojančias zonas. Sirijos vaikų padėtis yra labai baisi. Norėčiau padėkoti UNICEF darbuotojams už vykdomą, taip vadinamą programą, e, už vykdomą prarastosios kartos nėra No Lost Generation Program. Programa, kad nebūtų prarastosios e, kartos, kad vaikai galėtų mokytis, kad būtų paskiepyti nuo poliomelito ir kitų lygų Užbaigdama pasakysiu štai ką. Kai galvoju apie Sirijos konfliktą ir užmerkiu akis, tai man prieš akis iškyla ne kareiviai, ne baisus karo vaizdai, man pirmiausia iškyla vaikų veidai. 15 sausio planuojame susitikimą siekiant mobilizuoti daugiau lėšų Sirijos kriziai spręsti. Mes tikimės, kad parlamentas pasinaudos savo jėgą, stengdamasis padaryti spaudimą konfliktuojančiom pusėm, kad šis konfliktas baigtųsi. Labai svarbu neužmiršti Sirijos vaikų, nes jie bus ta karta, kuri, tikėsimės, pasibaigus konfliktui atves šią šalį į taikų gyvenimą. Turime padėti Sirijos gyventojams, Jordanijos, Libijos, Turkijos ir kitoms valstybėms, jų piliečiams, kurie padeda Sirijos pabėgėliams. Tokia mūsų parama yra moralinė prasme teisinga. Tai yra mūsų moralinė teisė. Turime susitelkti ir veikti. Merci beaucoup, madame la commissaire. Dėkoju komisijos nariai už šį jaudinantį pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį jungtinių tautų e, generalinio sekretorijos pavaduotojai atsakingai už humanitarnę pagalbą ir e, skubos tvarka teikiamą pagalbą poniai Valery Amos. Prašome žodis jums trijoms minutėms. Co-chairs, thank you uh, very much. Gerbiami pirmininkai, dėkoju, kad man suteikėt galimybę kreiptis į parlamentą šiandien. Kaip e, ką tik sakė komisijos narė Georgieva, ši krizė, kurią mes apibūdame kaip Sirijos krizė, iš tiesų yra regioninė ir ji turi labai rimtų padarinių pasauliniai taikai ir saugumui. Be to, tai tiesiogiai įtakoja Europos Sąjungą. Matome, kaip e, stiprėja radikalios jėgos Sirijos viduje Šiuo metu yra maždaug 1200 įvairių radikalių grupuočių, e, dažnai juose veikia užsienio kovotojai, nemažai jų yra ir iš ES valstybių. Be to matome, kad didėja pabėgėlių srautai iš Sirijos į ES e, pasienio valstybės. Komisijos narė Georgieva pateikė skaičių Greta jų reikėtų prisiminti ir palestiniečių pabėgėlių Sirijos viduje um, kančias. Jie irgi kenčia nuo šios krizės. Uh, galimybės pasiekti tuos, kuriems reikia pagalbos Sirijoje, reikalauja, kad ehm, būtų ieškoma novatoriškų paslaugų teikimo būdų yra maždaug 250 tūkstančių žmonių apsuptose bendruomenėse. Mes jų negalime pasiekti. 2,5 e, milijonai žmonių gyvena sunkiai pasiekiamose teritorijose. Milijonai žmonių gyvena e, tose valstybėse, kurios kenčia nuo krizės ir dėl to reikia žymiai daugiau finansavimo galimybių, kad patenkintume poreikius 2015 metais maždaug 6,5 milijardai dolerių. Tai viršė daugumos donorų e, biudžetus ir kelia grėsmę e, reagavimui į kitose pasaulio vietose iškylančias krizės. Bet tie pinigai yra reikalingi, kad mes užtikrintume reikalingus maisto produktus, sveikatos apsaugą, švietimo sistemą, vandens, sanitarnės paslaugas, e, kurios yra būtinos ten gyvenantiems žmonėms mes turime turėti galimybių iš esmės reaguoti. Nepaisant to, kad veiklos galimybės ir saugumas Sirijos viduje yra labai e, ne, ne, ne, nesmarkiai užtikrintas, labai nesaugus, maždaug 3,4 milijonai žmonių e, susiduria naudojasi maisto programa e, daugybė žmonių stokoja vandens. E, ir dabar mūsų suteikiamos pagalbos nepakanka, nes krizės mastas yra labai didelis. Reikia Europos parlamento ir Europos Sąjungos paramos. E, ta parama pagalba yra būtina, kad mes galėtume toliau dirbti. Sirijos ir kaimininių valstybių žmonės nusipelno pagalbos. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis e, vyriausiam pabėgėlių reikalų komisarui ponui Antonijo Gutierės. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo vakar 2 milijonai 370 tūkstančių pabėgėlių buvo registruota kaimininėse valstybėse. Dauguma tų žmonių, daugiau negu pusė, yra vaikai. Turiu pasakyti, kad aš nesu niekad matęs tiek e, nuo smurto nukentėjusių vaikų, kiek e, tose prie pabėgėlių stovyklose. Yra daugiau moterų tarp jų negu vyrų. Moterys, su kuriomis aš sutikau, neretai e, yra nukentėjusios dėl e, lytinio smurto, išnaudojimo ir panašiai. Tiems žmonėms reikia maisto, reikia prieglopščio, reikia apsaugos, reikia sanitarnių paslaugų, sveikatos paslaugų. Mes visi sutelkėme jėgas, kad jiems padėtume, bet pripažinkime, kad yra dar daug spragų. Ir tos spragos e, tampa labai rimtomis problemomis, kai e, matome, kiek nedaug vaikų sugeba e, patekti į mokyklas ir kiek daug žmonių kenčia tose valstybėse. Net ir turėdami tas spragas, E, mes e, norėdami jas užpildyti nepasieksime nieko, jeigu pačios valstybės ir kaiminės valstybės nieko nepadės. Mes e, matome, kas vyksta tose bendruomenėse, ankstyvos santokos, plinta prostitucija ir kitos socialinės žaizdos atsiveria. Todėl mes turime padėti Sirijos pabėgėliams Jūs turbūt e, galite nesunkiai įsivaizduoti, kokį poveikį tai turi ekonomikai, e, visuomeniai. E, Libane dabar jau 25 procentai gyventojų yra sirai. Aš neseniai lankiausi Sirijos ir Libano pasienė netoli kovos vietų prie Holmso ir Damasko. Ir viename mažame miestelėje buvo 35 tūkstančiai 000 libaniečių ir daugiau negu 50 tūkstančių sirų. Tiems žmonėms reikia e, didžiulios solidarios pagalbos iš išorės, kad jos galėtų atremti dabar iškylančius uždavinius. E, kaip komisijos narė Georgieva pasakė, mes e, dėl moralinių priežasčių turime jiems padėti, bet to turime galvoti ir apie savo interesus. Konfliktas jau plinta į Libaną, kiekvieną dieną matome incidentus E, tūkstančiai žmonių jau žuvo Irake dėl e, Sirijos veiksmų. Palestinos e, teritorija yra tik tai laiko klausimas. Ir dėl Sirijos konflikto visa Persų įlanka gali būti apimta. Todėl, kaip komisijos narė Georgieva sakė, egzistuoja sprogimo grėsmė. Sirijoje yra tūkstančiai kovotojų, daug kas iš jų yra iš Europos valstybių. Gali būti, kad jie sugrįž. Ir net jeigu mes e, jeigu mes nepadėsime deramai e, pabėgėliams, e, žmonėms perkeltiems Sirijos viduje, jeigu tarptautinė bendruomenė nesusijims ir nesustabdys tų karų, tai mes e, ateitie mokėsim labai brangiai už visą tai. Merci, merci beaucoup. Dėkuoju ponui Gutierės už pasisakymą. Dabar žodis vykdančiajam UNICEF'o direktoriui, ponui Anthony Lake. Oh, sorry. There we go. Thank you. This is a... Tai yra humanitarinė katastrofa, kuri prečiasi daug sparčiau, negu mes galime ją įtakoti. Jau trys metai kančių. Tai yra vaikų krizę pirmiausia. Ir dėkoju komisariai už tai, kad jinai tą pabrėžė. 5,5 milijonai vaikų yra paveikti šio konflikto, milijonas jau yra e, netekę namų, maždaug 3 milijonai vaikų, taip pat ir Sirijoje yra kaip pabėgėliai, bei kitose kaiminėse šalise. Tie vaikai negali lankyti mokyklų. Kiekvienas vaikas yra kieno nors vaikas, anūkas. Įsivaizduokit savo vaikus, įsivaizduokit, kad tai jų vaikai, kurie negali patekti į mokyklą. Pagalvokim, kokios, ką mato tie vaikai kiekvieną dieną, su kuo jie susiduria. Libane labai daug vaikų pabėgėlių, kurie po dešimt miega palapinėse, padengtose sniegu. Tik pagalvokim, kiek lygų tyko tų vaikų. Tai yra humanitarinė krizė. Tų vaikų gyvybės kabo ant plauko viso regiono. Ateitis kabo ant plauko, nes Tik vaikai gali užtikrinti tą ateitį. Vaikai turi lankyti mokyklą, turi būti paskiepyti nuo visų pavojingų lygų. Ar tie vaikai galės aukti normaliomis sąlygomis, ar gaus maisto, ar galės lankyti mokyklą. Tikėkime, kad vieną dieną mm, Dievui padėjus jie grįž į savo namus. Jei taip neįvyks, tai tada mes prarasime šią Sirijos vaikų kartą. Juos užvaldys neapykanta ir neviltis. Tada atsiras karta vaikų, kurie neturės nei reikalingų įgūdžių jūsų suaugusiame pasaulyje, kai taps suaugusiai žmonėm. Juos, jie bus, jie, jie taps piktais, nusivylusiais jaunais žmonėmis. Jų normali gyvenimo aplinka taps smurto ir nusivylimų aplinka. Jie, jos užvaldys kersto troškimas. Tas nusivylimas ir iliuzijų praradimas yra labai didelė grėsmė ne tik Sirijai, bet ir visam šiam regionui vyriausybės, kurios padeda UNICEF ir, ir e, kitos ir, ir visi kiti, kurie e, sudaro galimybę vaikams lankyti mokyklas, e, kurie aprūpina vaikus maistu, kurie skiepia juos nuo galimų pavojingų lygų. Visą tai mes darome ne tik tų vaikų labui, nors ir tos priežasties užtektų. Visą tai mes darome, kad užtikrintume šio regiono ateitį. Mes visi atsakome už tai, kas vyksta šiame regione. Noriu padėkoti parlamentui, noriu padėkoti jums už jūsų nuolatinę paramą jungtinių tautų Mm, organizacijai UNICEF, visoms nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms. Aš dėkoju Jums ne už tai, kad remiate mūsų organizaciją, ne už tai, kad remiate UNICEF, o už tai, kad remiate vaikus. Dėkui. Dėkuoju ponui Leikui. Dabar žodis e, jungtinių tautų maisto programos e, Vienčiai direktoriai poniai Kuzin. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pirmininkė Provera, ačiū komisijos narė Kristalina Georgieva, gerbiami Europos parlamento nariai. Po to, kai paskutinį kartą su jumis susitikome rugsėjo mėnesį, Sirijos e, bado mytybos krizė e, išplito ir pagilėjo. Dabar mes kalbame apie tai, kad mums reikėjo maitinti, tri... tada mes kalbame apie 3 milijonus, kuriems reikėjo maisto pagalbos, dabar reikia 4 milijonams. Humanitarinės e, misijos susiduria su papildomais iššūkiais ir mes turime ieškoti naujų būdų reaguoti į be augančius poreikius neseniai jungtinės tautos atliko e, maisto poreikių Sirijoje e, įvertinimą. 6,3 milijonai žmonių dabar e, gyvybiškai reikalauja maisto. Be to mes vis aktyviau dirbame valstybėje. Kita mėnesį mes išplėsime savo pastangas, tikimės pasiekti, suteikti pagalbą 4,25 milijonam žmonių. E, iškyla vis sunkumų, kaip to žmonės pasiekti. Todėl kas kart, kai mes stengiamės platinti maistą, jį išdalinti, paskirstyti, susidurėme su grėsme gyvybei. Nereikia nuvertinti, kokių didelių sunkumų iškyla mūsų darbuotojams stengiantis padėti žmonėms. Kartu su UNICEF ir Jungtinių tautų e, žmogaus teisų komisaru mes dabar skatiname, plečiame savo pastangas. Tai yra neišvengiama, tai brangiai kainuoja, tai yra labai labai sunku, bet tai yra ne, būtina, kad pasiektume tuoms, tie, kuriems mūsų pagalba yra reikalinga. Mes tengiamės išgelbėti kuo daugiau gyvybių Sirijoje. Vasario mėnesį mokyklų e, aprūpinimo maistų programa bus išplėsta 15 tūkstančių e, e, krūtimi maitinančių ir neščių moterų susilauks papildomos pagalbos iš mūsų. E, ir už Sirijos ribų dabar e, matome, kad yra varžomasi dėl e, to, kas, ką pasieks humanitarinė pagalba. E, savo ruoštų pasaulinė maisto programa e, stengiasi suteikti maisto 2,5 milijonams e, žmonių. Mes e, suprantame, kad e, visi pinigai suteikti e, E, tiems e, pabėgėliams e, atsiperka, jie pamaitina žmonės, bet to ekonomika yra palaikoma. Mūsų darbas yra labai brangus ir labai daug iš mūsų reikalauja pastangų, bet jūsų ir kitų organizacijų pagalbos dėka mes sugebame išlikti. Uh, Aš noriu ypatingai padėkoti Jums, Europos parlamento nariams ir pačiai Europos Sąjungai. Nuo pat krizės pradžios Jūsų politinė valia ir parama gelbėjo gyvybės. Mes maitiname alkanuosius, moteris, vaikus, e, žlugusių politinių sistemų aukas, e, kad mes galėtume ir toliau dirbti, uh, Suprantame, kad reikia ieškoti politinių sprendimų, nes kitaip mūsų darbas nebet neš jokių rezultatų. Todėl mes prašome ir toliau jūsų pagalbos, mobilizuojant resursus, kad mes galėtume e, patenkinti dabar iškylančius poreikius. Taip pat prašome, kad jūs ir toliau e, propaguotume programuotumėte humanitarnę pagalbą ir kad mes galėtume pasiekti tuos žmonės, kuriems desperatiškai yra reikalinga mūsų pagalba. Mes taip pat tikimės, kad jūs raginsite ieškoti politinio sprendimo. Nelsonas Mandelas sakė, viskas atrodo neįmanoma tol, kol tai nėra padaroma. Gerbėjim parlamento nariai, ačiū. Dėkuoju už Jūsų pasisakymą. Dabar žodis ponui Jordan Ryan, kuris e, yra jungtinių tautų e, vystimo programos krizių prevencijos biuro direktorius. Dėkui, gerbiami ko pirmininkai, gerbiami parlamento nariai. Čia norėčiau pasižiūrėti į šią krizę iš vystimosi perspektyvų. Tai, kas vyksta Sirijoje ir artimos jos kaiminėse valstybėse labai neigiamą įtaką padarė vystimuisi šios šalies ir kaimininių šalių. Sirija maždaug grįžo 35 metus atgal. 50 procentų gyventojų gyvena skurde. Nedarbas sudaro maždaug 50 procentų. Šalis prarado 2,3 milijonus darbo vietų. Priimančios šalis, e, kuriuose pabėgėlių srautai labai dideli. E, dėl to ten atsirado ne tik socialinė įtampa, bet ir pasikeitė šalių e, gyventojų struktūra. Viso to poveikis visuomeniai yra labai neigiamas, kyla įtampa, didėja skurdas. Reikia visapimančios regioninės strategijos, kuri pritrauktų pasaulio banką, Europos sąjungą, nevyriausybinės organizacijas, nacionalinės organizacijas, kad būtų siejama humanitarinė pagalba su vystimosi, mm, su vystimosi politika. Tai yra kad humanitarinės pajėgos ir vystimosi srityje dirbančios institucijos suvienytų savo pajėgas. Tai leistų siekti e, tolesnio šio regiono vystimosi, kad tas būtų tolimoje ateityje, turime viską pradėti daryti. Dabar Sahelio regiono uh, patirtis parodė, kad tą įmanoma padaryti. Teikiame, teikdami maisto socialinę ir kitokią paramą turime siekti ir stiprinti socialinę sanglaudą. Jungtinės tautos pasaulio bankas, jungtinių tautų generalinis sekretorius pasaulio banko prezidentas ir tikimės, kad ir Europos Sąjungos uh, tarybos pirmininkas kartu ras būdų, kaip susidoroti su šia krize. Šiem žmonėm e, konflikto aukoms reikia padėti, kad pasikeistų jų gyvenimai. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Pierre Vimon, mūsų išorės veiksmų tarnybos generaliniam sekretoriui. Tris minutės. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Išklausę visų kalbėtojų, iš tiesų jaučiamės esu diplomatas ir, ir tikrai neturiu tų žinių, Mm, ir taip giliai nesuprantu situacijos, kaip prieš mane kalbėję kolegos. Humanitarinė situacija ir humanitarinės paramos teikimas darosi vis sudėtingesnis ir e, kontroliuoti visą tą procesą yra labai sudėtinga. Dabar žinome, kad Sirijai reikia 6,5 milijardo dolerių Tai yra be galo didelė suma, nesame susidūrę su tokio dydžio krizėmis anksčiau. Vienintelis atsakymas, kurį galime duoti, tai yra politinis sprendimas. Politinis sprendimas ieškant išeities. Tik tai politinis sprendimas leis mums įveikti šią dramatišką situaciją. Ir kyla e, Ženeva antrosios Ženevos konferencijos klausimas. E, pirmininkė, jūs prašėte, kad aš čia padaryčiau, e, pateikčiau prognozių, kaip pavyks ši e, konferencija. Diplomatai paprastai prognozių neteikia, bet aš galiu pasakyti štai ką. Antroji Ženevos konferencija vyks 22 sausio. Tie, kas atvyks į šią konferenciją, turi suprasti, kad reikia, kad jinai būtų sėkminga. Iki sausio 22 dar gali atsitikti daug ko, bet bent jau jei visi atvyks į Ženevą ir prasidės diskusijos tarp dviejų e, delegacijų, tarp dviejų pusių, tai bent jau prasidės šis procesas ir tada mes galėsime jį įtakoti. Tai yra labai svarbu, jei mums pavyks paleisti antrąją Ženevos konferenciją, tai tada jau galėsime kalbėti apie tas įvairias pasitikėjimo stiprinimo priemonės, kurias turime savo arsenale. Tada galėsime paspausti ir režimą, ir opoziciją, ir spręsti visas kitas problemas, ir humanitarinės pagalbos teikimo, ir paliaubų, ir politinių kalinių paleidimo. Tik tai per tokį procesą, jei mes galėsime jį paleisti, galėsime įtakoti e, šią situaciją. Mums liko mėno iki sausio 22 ir tas mėno bus labai svarbus Sirijos ateičiai. Dėkuoju. Norėčiau taip pat e, dar kartą padėkoti visiems mūsų svečiams, kurie pasisakė ir kurie dar kartą priminė, jog padėtis iš tikrųjų yra be galo sunki. Dabar pradedame diskusijas, kuriuose e, galės dalyvauti parlamento nariai. Norėčiau, kad kolegos kalbėtų po dvi minutės tik tai. Pirma kalbėtoja ponė De Kaiser. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad e, surengėte tokį posėdį, kuriame dalyvauja tiek e, svečių, kurie patikė labai įdomios informacijos. Dėkuoju taip pat komisijos nariai Georgijovai, kuri labai daug daro e, šioje srityje. Mano pirmas klausimas būtų ponui Vimonui. Pone Vimon, jūs mums apibūdinote antrąjį Ženevos susitikimą kaip galima politinio proceso pradžią Ir e, jame galėtų būti kalbama ir apie humanitarinius koridorius, apie ugnies nutraukimą ir taip toliau. Tai viena iš galimybių. Aišku, Ženevoje du. Tačiau aš nežinau, ar dalyviai to sustikimo yra tos pačios nuomonės. Galbūt kai kurie iš jų įsivaizduoja, kad tas renginys galėtų būti daug trumpesnis, o kai kurie kiti iš jų galbūt e, mano, kad politiniai klausimai e, turėtų dominuoti ten. Aš manau, kaip ir jūs, kad reikėtų eiti politinio proceso link, siekiant tam tikrų atsakymų, net jeigu tie atsakymai ir nėra galutiniai, bet bandant padiskutuoti e, apie tai, tad e, ko, ko, kokia, kokia iš tų galimybių būtų pati tikėtiniausia jūsų nuomonė. Belgijoje esanti Sirijos e, pabėgėliai labai skeptiškai žiūri į Ženevadų susitikimą. Ir aš E, nekritikuoju jų. Labai svarbu, kad Bašaras išeitų, pasitrauktų. Ir labai svarbu taip pat humanitarinė pagalba sprendžiant tą politinę problemą. Tačiau aš manau, kad mes turėtume laikytis racionalios pozicijos ir turime iš tikrųjų nepamiršti humanitarinės dimensijos aptariamų klausimų spektre. Kitas mano klausimas būtų likusiems e, svečiams žinome, jog e, e, žmonių, kuriems reikia pagalbos, yra daugiau negu yra teikiama tos pagalbos. Buvo kalbama apie tam tikrą konkuravimą tarp neturtingų šeimų, žiema artėja. Aš buvau prieš tis mėnesius Sirijoje, Libane ir tuomet jau, jau buvo tam tam tikrų konfliktų dėl maisto pagalbos e, dalymasi. Kokiais kriterijais čia bus remiamasi, e, siekiant nustatyti, kam bus teikiamas, kuriom šeimoms bus teikiama arba neteikiama maisto pagalba. Dabar žodis ponui Vegel. You, uh, I noticed, Mr. Wilmot, that you were the only speaker who didn't get the applause. I am applauding you Talking... Ačiū, ponė pirmininkė, jūs kalbėjote apie taikias priemonės, apie taikius būdus šiai problemai išspręsti. Ir aš galiu jūs pagirti, nes jūs taip jau kalbate visus tris konflikto metus. Aš irgi tą patį darau, bet tokių kaip mes yra labai nedaug. Žymiai daugiau žmonių e, tiki, kad karas gali atnešti sprendimą Jie galvoja, kad problemas e, Sirijoje galima siubingai supaprastinti ir galvoja, kad vienu žingsniu galima atsikratyti režimo. Taip būtų išspręstos visos šios komplikuotos valstybės bėdos. Bet taip nesitiko ir šiandien matome, e, kokia katastrofa susidarė. Be abejo, ta katastrofa nusipelno optimalių mūsų pastangų ir dosnumo. Tačiau tai, ką turime dabar, išplaukia iš fakto, kad e, mes, ES ir visos vakarų valstybės nebuvome pasirengę atremti iššūkio. Užsimerkėme tiesiog e, matydami realias galimybės e, Al-Qaeda ir kitiems ekstremistams perimti valdžią. Prieš porą metų maždaug aš sakiau, kad e, yra kalbama apie tam tikras įsivaizduojamas problemas. Buvo sakoma, kad Al-Qaeda į Siriją niekad neteis, bet šiandien jau taip atsitiko. Taigi, ponė Vilmų, aš manau, kad jūs ir toliau sieksite taikos ir aš labai džiaugčiausi, kad Europa atliktų aktyvesnį vaidmenį šiame taikos procese. Ačiū. Labai ačiū žodis ponui Noiser. Vielen Dank, Frau äh, Präsidentin. Vielen Dank auch für. Ačiū pirmininkė. Ir dėkoju už äh, visus äh, pasisakymus, kuriuos jūs šiandien girdėjote. Girdėjome, visi žinom, kad Sirijos padėtis yra labai sudėtinga, bet E, visada yra gerai išgirsti emoci, tokių emocingų priminimų apie tai, kas ten dedasi. Gavome nemažai dokumentų, gavome ir sąrašą, kuriame yra nurodyta, kiek pagalbos suteikė skirtingos valstybės narės. Į tai žiūrėdami galime susimastyti, ar negalėtų kai kurios valstybės narės dar daugiau e, padėti. O galbūt reikėtų sukurti Europos mechanizmą Turime Europos bankų gelbėjimo mechanizmą, bet neturim nieko panašaus humanitarniai pagalbai. Aš manau, kad šis tikslas galėtų būti vienas iš mūsų siekiamybių. Neturime valstybių narių sąrašo, e, kuriame nurodyta, kiek jos priėmė pabėgėlių. Kalbame apie 2,3 milijonų pabėgėlių. Irake, Libijoje ir Jordane. Manau, kad dėl to mes turėtumėm susigėsti. Mano valstybė sutiko primti nuo 5 iki 10 tūkstančių, gal šiek tiek daugiau, bet tai yra lašas jūroje. Aš manau, kad reikėtų labai aiškiai ir nurodyti valstybės, kurios nieko nedaro. Mes turime pirštų nurodyti tas valstybės, kurios neveikia nieko. Nereikia antros Lampedūzos laukti. Pasirūpinkime, kad ministrai atsakingi už humanitarnę pagalbą būtų daroma viskas, kas reikalinga, kad padėtis taptų valdoma. Ačiū. Sargentinį. Dėkui, dabar žodis poniai Sargentinį. On... Dėkui, pirmininkė. Tai, ką sakė ponas Noizer, atsižvelgdama į tą klausimą, norėčiau paklausti pono Guteras. Mes apsilankėme pabėgėlių stovykloje Jordane prie Sirijos sienos praėjusi vasarį. Ta stovykla tik plėtėsi ir augo, ponė Georgieva ir e, minėjo, kad Bulgarijoje yra pabėgėlių stovyklos, kur situacija yra siaubinga. Aš žinau, kad Europos sąjunga teikia paramą ir yra viena iš didžiausių paramos teikėjų. Bet ką mes galėtume daugiau padaryti? Kur galėtume prisimti daugiau atsakomybės, kad jam libaniečiam, turkam, jordaniečiam galėtume padėti, kad jie galėtų priimti Sirijos pabėgėlius? jūs kaip e, vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras, ką jūs galėtumėt pasakyti? Dėkuoju dabar žodis poniai Gomeš. Aš suprantu, kad mes šiandien turime skirti didžiausią, pusę, e, didžiausią dėmesį humanitariniams dalykams, bet kaip ponas Guterres sakė, jei karas nesibaigs, humanitarinė krizė nesibaigs niekad visi jūs buvote ten. Tai norėjau jūsų paklausti, ką galėtumėt pasiūlyti, kad rastume krizės politinį sprendimą, kad įvyktų Ženevos antroji konferencija. Ar susitarimas su Iranu galėtų teigiamai paveikti E, situaciją ir prisidėti prie to, kad konfliktuojančios pusės atvyktų į Ženevą 2 konferenciją. Ta krizė yra labai baisi. Bet labai svarbu mum pagalvoti, kaip mes galime rasti politinį tos krizės sprendimą. Dėkui toliau žodis ponui Svensson. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už e, visą mums suteiktą informaciją, kurią gavome iš žmonių, kurie iš tiesų padėti pažįsta, padėti gerai žino. Mes stovime ant katastrofos krašto, o galbūt netgi jau esame katastrofos viduryje. Ir matome, kad čia yra įsivėlusių ekstremistų, visiškai fanatiškų grupuočių veiklos padarinių matome. Jie e, imasi smurtinių veiksmų, kurių ir jų kaltė yra net neginčitina. Ir e, dabar susidaro jausmas, kad viskas įvyks dar ateityje, kad dar kažko nėra. Bet dabar jau turime žmonių, kurie mato, kas dedasi. E, Ir jau sausio antrą dieną politiškai reikia pradėti gyveninti aiškius sprendimus. Mes turim suprasti, kad yra labai daug fanatiškų grupelių, bet jos nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta Ženevoje, kas vyksta kur kitur mes e, dabar bandome tarsi atidėti sprendimus iki sausio 22 dienos, o tos fanatikų grupuotės veikia jau dabar. Ir jie turbūt supranta, kad jeigu nieko nebus daroma, jie galės dar daugiau nuveikti. E, Pone pirmininkė, aš galbūt skambu pesimistiškai, bet aš manau, kad dabartinėmis aplinkybėms nieko kito nebelieka. Dėkuoju žodis, ponė Liupševa. Dėkuoju, ponė pirmininkė džiaugiuosi galėdama būti šiame posėdyje. Dėkoju organizatoriam, dėkoju visiems, kurie atvyko aptarti šių problemų. Kalbant apie pabėgėlius, norėčiau pateikti keletą klausimų. Ne konkrečiai kuriam nors iš kalbėtojų, bet apskritai pagalvokime apie tai, kaip atskirti pabėgėlių E, pabėgėlius ir nelegalius migrantus. Tai yra nemaža problema, kurią reiktų išspręsti. Kitas klausimas, kaip padėti vietos bendruomenėms kaimininėse šalise spręsti pabėgėlių problemą. Dar kitas komentaras. Labai norėtume konkrečių pasiūlymų, kaip mes galėtume tas problemas spręsti. Tam reikalingi konkretus pasiūlymai. Pone Guteras, jūs buvote Bulgarijoje, matėte, kokia padėtis yra šalyje. Galbūt panaši situacija yra ir kitose šalyse, ar galėtumėt pakomentuoti tą padėtį ir ar turite kokių sprendimų, kaip išspręsti, kaip tokioms šalims, kaip mano šalis, išspręsti tas problemas, nes pabėgėliai daro labai didelė įtaka mūsų šalims. Toliau ponia Liutford. Dėkoju, ponia pirmininkė. Mano klausimas pratėse ponios Argentinį mintį. Mano klausimas skirtas ponui Gutieras. Prie ponios Argentinį klausimo dar pridurčiau štai ką, kaip padėti, kaip mes turime spręsti tą pabėgėlių krizę, ką valstybės narės galėtų daugiau padaryti primdamos Sirijos pabėgėlius ES valstybėse narėse arba mm, remiantis perkelimo arba humanitarinės paramos programomis. Dėkui, ką? E, ką čia galėtumėt konkrečiai pasiūlyti? Dėkui. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį ponui Stefano Manservisi, DG Home generaliniam direktoriui. Dėkui, gerbiama pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte į renginį. Aš pateiksiu taip pat komisarės Malstrom mintis, tai yra pažiūrėsiu į šį klausimą iš vidaus reikalų perspektyvos. Dabar yra 65 tūkstančiai Sirijos piliečių, kurie nuo 11 metų Europos Sąjungoje gavo pabėgėlio statusą. Ir labiausia jų yra yra, daugiausia jų yra Vokietijoje ir Švedijoje. Yra ir kitose valstybėse narėse, bet daugiausia Vokietijoje ir Švedijoje. Tie pabėgėliai atvyksta, atvyksta ne tik orų ar mm, žemės transportu, bet ir atplaukia jūra po Lampedūzos tragedijos mes esame parengę pirmąją, e, pir, pirmąjį pranešimą, pirmąją ataskaitą, e, kuris ryto, kuri rytoj bus tvirtinama ir tikimės gauti lėšų tokių pabėgėlių apgyvendinimui. Žiemą, dabar žiemos metu jie atvyksta per Turkiją sausumos keliais. Bulgarijoje padėtis yra sudėtinga ir Bulgarija neturi pakankamai pajėgumų priimti tuos asmenis, peržiūrėti uh, jų situaciją ir toliau juos nukreipti. Taigi mes turime čia rasti gerą, e, mum primtiną sprendimą. Turime lėšų, lėšų aišku niekad nepakanka, bet kitas mūsų žingsnis būtų mm, tų pabėgėlių perkelimas maždaug 30 tūkstančių žmonių mm, tai būtų taikoma. Mes planuojame irgi surenkti konferenciją, kurioje bus renkamos lėšos, o kai kalbame apie tų asmenų perkelimą ir apgyvendinimą, čia mes turime galvoje ne tik Sirijos Libijos, Jordano situaciją, bet e, čia turėtume turėti galvoje ir mūsų valstybių narių e, solidarumą. Tai yra, e, jei kuri nors ES valstybė narė atsiduria sudėtingoje situacijoje, pavyzdžiui, kaip Bulgarija, tai jai turėtų padėti kitos valstybės narės. Ir turėtume palengvinti tokiems pabėgėliams galimybę pasinaudoti uh, prieglopščio suteikimo e, procedūra. Dėkuoju. Dabar e, žodis poniai Margot Ellis, kuri yra Enra. E, General. Generalinė generalinio vadovo pavaduotoja. Ačiū, gerb... Ačiū gerbimo pirmininkė, gerbiami svečiai. 540 tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos yra labiausiai pažeidžiamos saugos. E, palestiniečių perkelimas iš e, vienos valstybės vietos į kitą yra žymiai didesnė grėsmė negu Sirijos e, viduje. Ir uh, E, mes dabar matome, kad palestiniečių pabėgėliai Sirijoje susidūrė su ypatingai dideliais sunkumais. Dabar yra manoma, kad 270 tūkstančių palestinos pabėgėlių iš Sirijos, maždaug pusė iš jų, yra e, perkelti valstybės viduje, neretai daugiau negu vieną kartą. E, tarp jų yra 140 tūkstančių palestiniečių pabėgėlių kurie yra Palestinos pabėgėlių epicentre. Tai atsitiko prieš vienerius metus. 85 tūkstančiai palestiniečių pabėgėlių persikėlė į Libaną, Siriją, Jordaną, kitas valstybės. Kai kurie iš jų netgi į Gazą atvažiavo desperatiškai išuodami išsigelbėjimo. Jų teisinis statusas e, kelia labai daug sunkumų. E, gyvenimas kaiminėse valstybėse yra labai nesaugus. Kai kurie iš jų e, Sirijoje jau susidūrė su, su neįmanomomis sąlygomis. E, Sirijos krizė reikalauja dar kartą per šių palestiniečių likimus e, ilgalaikio e, Izraelio ir Palestinos problemos sprendimo. E, palestiniečių pabėgėliai Sirijoje ieško išgyvenimo galimybių Aš noriu pagirti Libano vyriausybę už tai, kad jie atvėrė savo sieną ir įsileido palestiniečių pabėgėlius iš Sirijos. Dabar 51 tūkstantis palestiniečių pabėgėlių gyvena Libane. Bet taip pat reikia pripažinti, kad ši bendruomenė susiduria su vis didesniais sunkumais patekdama į Libaną. Taip pat aš norėčiau pagirti Jordano vyriausybę, kuris tengiasi taikyti humanitarinį negražinimo principą ir vienodai tomis teisėmis traktuoti pabėgėlius. E, mes matome, kad stengiasi pateikti e, kuo daugiau pagalbos. UNRA, e, UNRA agentūra, mūsų agentūra yra viena iš lyderių padedant palestiniečių pabėgėliams sutelkdama dėmesį į bendruomenės išlikimo galimybės ir e, galimybės apsaugoti tą bendruomenę. E, mes e, skiriame daugiausia pastangų tam. 30, 3700 mūsų darbuotojų Sirijoje teikia humanitarnę pagalbą, tai daro susidurdami su didelė grėsme smurto akivaizdoje. Dešimt jų savo personalo darbuotojų gruodžio 7 dieną E, netekome. Saugumo padėtis dar labiau blogėja ir dabar UNRWA e, stengiasi kurti planus nenumatytiems atvejams padėčiai vis labiau blogėjančioje valstybėje ir galvojame, kaip galime sustiprinti savo humanitarnės operacijas. 2014 metais mes e, prašome, kad būtų suteikta 400 milijonų JAV dolerių E, stengiantis padėti palestiniečių pabėgėliams. E, ieškome mikrofinansavimo galimybių, techninio profesinio mokymo galimybių. Vaikai išlieka mūsų dėmesio centre e, mokyklų aprūpinimo maistų programos yra labai svarbi mūsų veiklos dalis. Psichologinė, socialinė drama yra labai rimta problema, reikia vis daugiau tarptautinių humanitarnės pagalbos darbuotojų, skreipiamės, kad e, donorai būtų dosnesni. E, UNRWA mandatas yra paremti Palestinos pabėgėlius, tačiau ne tik mums ši tema turi rūpėti. E, šie pabėgėliai yra ypač pažeidžiama grupė ir reikia ieškoti ilgalaikio jų problemos sprendimo, nes jau tai, kad jie buvo priversti persikelti iš Palestinos į Siriją, rodo, kad e, ta grupė susiduria su ypatingai sunkumais. Politinių sprendimų reikia ieškoti, kad Sirijos padėtis būtų sureguliuota ir būtų rastas teisingas ilgalaikis e, palestiniečių pabėgėlių problemų sprendimas. Ačiū. Dėkoju. Dabar vėl suteiksiu žodį trejoms minutėms kiekvienam iš mūsų e, svečių, e, kad kiekvienas iš jų galėtų atsakyti į e, parlamento narių klausimus. Pone Georgieva, pirmiausia žodis jums. We... Labai ačiū už klausimus ir komentarus. Humanitarnės bendruomenės lyderius turime šiame posėdėje ir matome, kad didžioji dalis jų yra labai gerai susipažinęs su padėtimi. Ir aš per savo tris minutės norėčiau sutelkti dėmesį į tris klausimus. Pirmiausia, ponios Gomės klausimas. Kas yra reikalinga, kad Ženeva 2 e, konferencija būtų rezultatyvi ir ką mes galėtume humanitarnėje bendruomenėje padaryti. Mūsų uždavinys suplanuoti iš anksto, kas e, atsitiks, jeigu taika nebus pasiekta. Metai iš metų tą darome. Praėjusiais metais sakėme, jeigu nebus e, užtikrinta taika, padidės e, radikalizacija Sirijos viduje ir be to išauks pabėgėlių srautai. Ir matysim, kaip pabėgėliai pradės atvykti į Europą. Visa tai ir įvyko. Dabar laukiame dar vienų metų, kuriuose taikos nebus pasiekta. Ir žinome, kad arba sąlygos bus palaipsniui dar labiau prastesnės, arba net įvyks sprogimas, apie kurį kalbėjome. Mes iš anksto suprantame, kad artėja labai sudėtingas laikotarpis, kai poreikiai humanitarnės pagalbos išaugs žymiai greičiau negu mūsų gebėjimas padėti. Aš nekalbu apie pinigus, apie kalbu apie mūsų sugebėjimus reaguoti jie atsiliks nuo realių poreikių. Mes matėme, kad politinis ryštingumas e, leidžia rasti sprendimų. Tai pademonstravo cheminio ginklų problemos sprendimas. Pasaulis išsigando cheminio ginklų ir mes pradėjome veikti. Bet kai kalbame apie 125 tūkstančius e, Sirijos žuvusių žmonių, supraskime, kad didžioji dalis jų žuvo ne nuo cheminio ginklo, o nuo įprasto ginklo. Tačiau vis tik tai mes dar nesugebame rasti uh, E, galimybių įvardinti kontekstą, kuriame būtų pripažįstamas pavojus ne tik Sirijai ir jos kaiminėms valstybės, bet mums visiems. Ir šiandienos posėdžio tikslas yra padidinti pasaulio akilumą. E, vyriausias įsigalėtinis e, Guterres kalbėjo, kad mes patys turime būti savo labų suinteresuoti veikti mes turėtume labai ryštingai e, planuoti ir suvokti, kas mūsų laukia. Ar dar turiu laiko, sako komisijos narė, turiu dar 26 sekundės. Antras dalykas. Ponui Noizer, kuris kalbėjo apie Europos humanitarnės pagalbos teikimo mechanizmą. Mes, europiečiai, tvirtai įsipareigojome Europos komisijos valstybių narių veiksmus e, suderinti, kiek tik tai tai įmanoma. Ir dabar galiu pasakyti, kad esame žymiai geriau pasirengę vieni kitus papildyti, nes žinome, kad poreikiai auga į viršų, o ištekliai ne. Problema e, dabar jau yra ne tiek smarkiai susijusi su mumis pačiais. Mes sugebėjome susitelkti humanitarnės pagalbos požiūrių. Net Europos Sąjungoje sugebėjome uh, sutelkti humanitarinius resursus. Problema yra, kaip priversti kitus labiau stengtis. Aš galvoju apie Persų įlankos valstybės, apie Rusiją, apie kitus. Kaip priversti juos labiau veikti kad neatrodytų, jog mes e, vakariečiai bandome jiems kažką primesti ir pamokslauti. Jie patys turi e, tas problemas spręsti nuosekliau. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad visi turime e, susiformuoti aiškę poziciją ir tiesiog daug dirbti. Paskutinis pastebėjimas buvo pateiktas klausimas dėl konkrečių rekomendacijų. Mes žinome, kas pasiteisina. E, vyriausias įgaliotinis Gutierės turbūt apie tai kalbės. Mes žinome, kokios priemonės e, yra veiksmingos, kokios ne. Mes visada malonu parodyti, kad mūsų kreipimuose yra e, nurodyti detalūs veiksmai. Ir mes e, sakome, kad yra padaryta tas ir tas, sumažintas skurdas, sumažintas žmonių judėjimas, sumažintos žmonių kančios. Ir mes e, stengiamės išnaudoti mūsų pačių valstybių, kurios jau susiduria su tos problemos padariniais resursais. Emos. Ačiū toliau, ponė Valerija Eimos. Tris minutės. Uh, thank you, Madam Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pernai kova Sirijoje buvo milijonas žmonių paveiktų krizės. Dabar jau yra 9,2 milijonai žmonių, taigi skaičius auga geometrinė progresija. Ir mes negalime leisti, kad toliau uh, tų žmonių skaičius taip didėtų. Turime dėti visas pastangas, kad būtų politinis sprendimas. Net jei rytoj baigtųsi karas, to karo poveikis Sirijai ir kaiminiam valstybėm būtų šalinamas dar daugelį metų. Sirijos valiuta prarado 80 procentų savo vertės, mokyklos, ligoninės sunaikintos, pagrindinė šalies infrastruktūra taip pat sunaikinta žmonės, kurie pabėgo iš šalies, kuo ilgiau, negry... kuo ilgiau tęsis karas ir krizė, tuo ilgiau jie negalės grįžti į savo šalį. Todėl turime daryti viską, kad užtikrintume, kad Ženevos antroji konferencija būtų sėkminga. Buvo klausimas, ką mes išmokome, ką mes supratome, e, kaip galima rasti politinį sprendimą. Manau, kad pirmiausia, turime neužmiršti viso to karo poveikį žmonėms, ne tik civilių gyventojų prasme, bet visiems žmonėms. Turime pasinaudoti bet kokios šalies, kurios ar vyriausybė ar partijos turi kažkokią tai įtaką ir veikia tenais, kad humanitariniai dalykai, humanitarinė parama leistų mm, skatinti, didinti tą pasitikėjimą e, konflikto šalių. Kuo ilgiau tęsis konfliktas, tuo mm, tvirtesnės taps ekstremistinės grupuotės ir tuo sunkiau bus pasiekti taikos. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį ponui Antonijo Guterres. Tris minutės. Dėkoju. Malonu vėl grįžti po 25 metų į parlamentą. Labai daug klausimų manęs buvo klausta, taigi prašau šiek tiek tol, mm, tolerancijos. Buvo e, kalbama apie situaciją Libane, apie maisto dalinimą Libane. Mūsų programa kartu su kitomis agentūromis organizuota taip, kad užpildytume spragas. Pirmiausia, mes prioritizuojame savo veiklą. Prioritetas yra gyvybė, gyvybė gelbstinti veikla. Ir antra, antras prioritetas yra teikti paramą grinais pinigais, tai efektyviau negu materiali parama. Ir trečiasis svarbus dalykas yra krizė, rizikos įvertinimas. Libane mes e, rėmėme 70 tūkstančių žmonių, Sirijoje mes pinigais, grinais pinigais remiame 30 tūkstančių šeimų, tik tiek galime šeimų paremti? Pirmiausia yra e, finansinė parama, nacionalinio e, atsparumo didinimo programa Jordane, pasaulio banko programos Libane, bet labai svarbus taip pat yra ir naštos dalymasis. Ir jis svarbus taip pat ir simbolinė prasme asmenų perkelimas, tai reiškia suteikimas nuolatinio pab... tai reiškia suteikimas nuolatinio pabėgėlio statuso arba laikino pabėgėlio statuso suteikimas, suteikiant galimybę dirbti. Mes prašėme 15 tūkstančių e, pabėgėlio statuso vietų, 10 tūkstančių pasiūlė Vokietija, negalime Turkijos, Libano ar Jordano prašyti, kad jie laikytų savo sienas atviras, nors tie pabėgėliai po to plūsta toliau iš tų šalių. Kai Sirijos E, kai Sirijos e, žmonės, kad patektų Europos Sąjungą, turi plaukti jūrą ir skęsta, tokių dalykų negalime leisti. Turime palengvinti galimybę patekti Europos Sąjungą tiems, kuriem reikia apsaugos, kaip atskirti juos nuo nelegalių migrantų, yra prieimimo sąlygų direktyva, ją galima remtis, bet jei asmuo jei šeima iš Sirijos atvyksta Europos Sąjungą, tai ko gero tikimybė, kad jiem reikia apsaugos, yra labai, kad jiem reikia prieglopščio, yra labai didelė. Tokiu atveju um, reikia palankiai žiūrėti į tokius atvykstančius Sirijos gyventojus pabėgėlio statusas turėtų būti suteikiamas tiems, kuriem reikia apsaugos, tiem, kuriem nereikia. Ne, ko dar reikia Bulgarijai. Tarptautinis Bulgarijos rodomas solidarumas yra labai svarbus. Yra tam ir lėšos numatytos. Bulgarijos. Uh, institucijos sudarė mums galimybės atsila, apsilankyti Bulgarijoje, bet Bulgarija taip pat turi skirti lėšų e, pabėgėlių prieimimo struktūroms ir integravimosi į visuomenę klausimams. Bulgarija tam nebuvo pasiruošus, e, bet turi viską daryti, kad galėtų tokius E, pabėgėlius priimti ir tai yra ne, ne, ne vienos Bulgarijos e, problema, tai yra visos Europos Sąjungos problema, kurią turime spręsti. Ir galiausiai Anos Gomeš klausimas dėl politinio sprendimo. Aišku, kad vien humanitarinio sprendimo neužtenka. Taip pat vien karinio sprendimo čia irgi neužtenka. Tie, kas kovoja, turbūt irgi suprato, kad ne karinėmis priemonėmis šį konfliktą išspręsime. Dėl to antroji Ženevos e, konferencija vyksta tuo metu, kai jau visi suprato, kad to karo niekas negali laimėti. tikiuosi, kad tas politinis sprendimas e, atsiras, bus priimtas kuo greičiau, nes tai yra didelė grėsmė ne tik regionui, bet ir apskritai pasaulio politiniam stabilumui. Dėkuoju dabar žodis poniai Taran Kusin trims minutėms. Labai ačiū. Vyriausias įsigaliotinis jums e, atsakė kaip mes e, pasirenkame pabėgėlius, kuriems yra paskirdomas e, e, maistas, pagalba. Bet bendrai pasirenkant bendruomenės, dažnai mes atsižvelgiame į šeimos dydį, jos sudėtį, į tai, ar ta šeima turi žemės ar neturi, žiūrime, kurios šeimos yra skurdžiausios ir panašiai. Sirijos viduje, kaip žino baronienė Eimos, yra maždaug 5 milijonai ir mes e, daug, labai dėmesio skirime 6,5 milijonų, iš esmės yra e, viduje perkelti žmonės. Ir e, galvojame daugiausia apie tos žmonės, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos. Dažniausiai tai yra moterys arba moterų šeimos. Yra sunku, tiesą sakant, taip dirbti, labiau tai yra ne kiekybinis, o kokybinis klausimas ir mes žiūrim taip pat, kaip žmonės jaučiasi ir jie nesijaučia, kad ta pagalba visiškai jiems yra neteikiama, kad jie yra pamiršti ir bandome įvertinti, kuriems žmonėms labiausiai reikia paramos. Aiškiai, stengiamės atskirti žmonės, kurie labiau pažeidžiami ir mažiau pažeidžiami. Dėl to, ką mes e, supratome, kokių tarsi, iš kokių klaidų pasimokėme, kas gali būti naudinga politikams. Uh, Galiu tik pasakyti, kad mes supratome, jog parama yra reikalinga, skatinimas veiklos yra reikalingas, ne tik mūsų, bet ir jūsų ruoštų. E, Pone Georgieva sakė, kai atsirado cheminių ginklų, buvo pareikalauta, kad būtų raštas sprendimas. Ir sprendimas buvo priimtas. Ir jeigu pasaulis nereikalaus politinio sprendimo, joks politinis sprendimas nebus rastas. Ir kai aš sakau pasaulis, tai turiu galvoje ne tik jūs, E, sėdinčius čia. Taip, jūs e, Europos komisija, Europos Sąjungoje dirbantis esate svarbus, bet aš kreipiuosi į visą pasaulio bendruomenę. Žinote, kad tokios valstybės kaip Iranas, Saudo Arabija, Kataras turi labai daug įtakos politiniams e, šios problemos sprendimams. Jie yra tiek pat reikšmingi kaip ir vakarų bendruomenė, todėl labai svarbu, kad visa vakarų bendruomenė pradėtų garsiai kalbėti apie politinio sprendimo poreikį, kad mes visi užtikrintume, kad daugiau nebereikėtų humanitarnės pagalbos nukentėjusiems žmonėms. Merci beaucoup. Labai ačiū dabar žodis ponui Žordanui Ryanui. Tris minutės. Very much. Just... Labai ačiū. Paskutinis e, komentaras buvo išsakyta e, minčių apie tai, kad e, šioje tragedijoje, šios tragedijos akivaizdoje vyksta ir viltį suteikiančių pokyčių. Jungtinių tautų agentūros e, valstybėje dirba e, didvyriškai ir turbūt geriau negu kad buvo planuota. Ir plėtros agentūros, ir humanitarnės pagalbos agentūros e, stengiasi e, E, įveikti trūkumus ir sukurti humanitarnės e, pagalbos teikimo nuseklę sistemą. E, pasaulio maisto programa teikia maisto pagalbą, jungtinių tautų organizacijos padaliniai dėgia virtu, steigia virtuves ir žiūri, kas tomis virtuvėmis galėtų, būti, galėtų naudotis bandome surinkti vietos gyventojų grupės, kad jie e, galėtų patys e, tose pagalbos teigimo įstaigose dirbti. Labai svarbu užtikrinti, kad tie žmonės patys išgyventų, kad tie žmonės norėtų kovoti už savo gyvybę, kad žmonės norėtų išsaugoti savo vaikų gyvybės. Netgi tie žmonės, kurių gyvenimai yra visiškai sužlugę, nori, kad jų vaikai gyventų geriau negu jie. Uh, Politinis sprendimas ateis tada, kai, e, kaip Tony Leink sakė, bus pradėta aiškiai pasakyta, daugiau taip nebegali būti. Tada e, žmonės pradės e, aiškiau ir garsiau kalbėti. Svarbu, kad pradėtume nuo parlamentų, paskui perėtume prie žiniasklaidos, kad būtų užtikrinta, kad žmonių balsas būtų išgirstas. Labai svarbu, kad viso pasaulio lyderiai kalbėtų garsiau ir per antrą žinėmos konferenciją ryštingiau e, elgtųsi ir svarbu, kad būtų sukurtas visos pasaulį apimantis judėjimas ir užtikrintume, kad ta išskirtinė padėtis Sirijoje ir visame regione e, būtų užbaigta, nes e, matome, kad susiformavo katastrofa, kuri e, gali būti, kad iš regioninio masto perės iki globalaus masto. Taigi, nepaisant e, pozityvių pastangų ir to, kad žmonės gerą valią stengiasi labai daug dirbti, reikia, kad dar daugiau stengtumėmės ir kad ateitis iš esmės būtų pakeista. Labai ačiū, kad leidote mums E, garsiai kalbėti su jumis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ieško būdų, kaip mokesčių mokėtojų doleriai iš ES galėtų būti panaudoti realiai padėti, realiai pagalbai. Ir šiandien matome, kad didžiausia istorijoje parama buvo suteikta trims jungtinių tautoms agentūros, kad joms nedelsdamos važiuotų padėti vaikams, padėtų platinti maistą ir padėtų pabėgėliams. Aš manau, kad tai yra simbolis, rodantis, kad ES gali labai daug padaryti pasaulinių lygmenių. Tai matėme ir Saheliuose, matėme kitose pasaulio dalise. Ir aš norėčiau Jums pasakyti, kad ES ECO generalinis direktoratas ir komisijos narė Kristalina Georgieva atsakinga už humanitarnę paramą e, yra geriausi humanitarinių veiksmų propaguotojai. DEFCO keičia e, humanitarnės pagalbos teikimo principus, nes dabar yra sutelkiamas dėmesys į solidarią veiklą. Ir mes tikimės, kad kartu su jungtinėmis tautomis ir pasaulio banku mes sugebėsime rasti sprendimą 2014 metais ir dar vėliau, kad e, padėtis iš esmės pasikeistų. Linksmų kalėdų ir gerų naujų metų. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Pierre Vimau. Norėčiau, kad jisai mums paaiškintų, kaip Europos Sąjunga gali daryti didesnę įtaką tam konfliktui, kad konfliktas baigtųsi ir kaip užtikrinti, kad mūsų politinis vaidmuo būtų tokio paties lygio kaip humanitarinis. Mes bandome tai daryti kasdien, ponė pirmininkė. Nuo pat e, pradžios, nuo, nuo Ženeva 1, mes e, visuomet E, palaikėme jungtinės tautas, ponas Bankimun ir dar anksčiau ponas e, Kofianan ar e, Abraimi bandė daryti pažangą sprendžiant tos konfliktus. O 12 metais mes vieninteliai turbūt sakėme, kad vien tik tai politinis sprendimas gali leisti sureguliuoti tą konfliktą. Mes, aišku, išlaikėme kontaktus su įvairiomis e, e, struktūromis ir pusėmis ir e, mes suprantame, kad jog visi po truputį turi galų galę suvokti, kokia yra realybė. Atsakydamas į Veronik de Kazer klausimą, aš norėčiau pasakyti, jog visos pozicijos turi teisę egzistuoti. E, Ir e, Ženevos susitikimo pagrindinis tikslas turėtų turbūt e, būti priversti Bašarą Lasadą pasitraukti iš valdžios. Ir manau, kad to turi siekti visi, bet klausimas, kaip mes galime pasiekti e, šitą tikslą. E, reikėtų pradėti tokį procesą, kuris vestų į tą pereinamąjį E, laikotarpį, kurio metu būtų įgyventos priemonės stiprinančios pasitikėjimą, apie tai mes kalbėjome šiandien. Ir per Ženevos konferenciją, o tai galėtų būti tokia pagrindinė konferencija, kuri apimtų labai e, įvairias e, temas ir kur būtų kalbama apie įvairias procedūras. Ponas Gutierrez labai teisingai sakė, jog karinio sprendimo čia negali būti, jisai yra teisus. Iš tikrųjų, daug, daug, kas, daug kas neigia tai, bet man asmeniškai e, iščiausia yra tai šiame kontekste, kad viskas vyksta labai e, greitai ir labai greitai keičiasi nuotaikos ir suvokimai, e, suvokimas situacijos. E, laisvoji Sirijos armija dabar turi kontaktus su Damasko režimu ir man sakoma, kad e, kai kurie vakarų partneriai turi kontaktus su islamistinėmis grupuotėmis ir, ir taip toliau. Visi supranta, kad padėtis kinta, jinai nebe tokia pat kaip anksčiau ir jeigu mes norime, kad Ženeva 2 būtų sėkmė, tuomet turime e, vis dėlto matyti tą tikrą realybę. Pagrindinė problema, pabrėžiu tai, reikia, kad visi nuoširdžiai įsipareigotų siekti taikos ir e, kad visi suprastų, jog tik tai taikus sprendimas gali leisti reguliuoti e, konfliktą. Tačiau kai kurie mūsų partneriai tarptautinėje bendryjoje nėra įsitikinę būtent šitą mintimį, jos teisingumu. Dėkoju. Man belieka tik tai padėkoti visiems kalbėtojams ir svečiams už dalyvavimą mūsų susitikime, už tai, kad jie pasidalijo mintimis, apmąstymais su mumis. Mes matome, jog jūsų atliekamas darbas iš tikrųjų yra be galo svarbus. Mes taip pat e, įsitikinome, jog padėtis šiandien Sirijoje yra be galo sudėtinga, 6 milijonai žmonių yra priklausomi nuo humanitarinės pagalbos, jie priklausomi nuo Europos Sąjungos pagalbos. Dėkuoju dar kartą jums visiems. Na, o dabar žodis mano kolegai Provera, kad jisai AFET e, komiteto vardu pasakytų keletą žodžių. Dėkuoju visiems už dalyvavimą. Diskusija buvo labai įdomi. Mes galėjome pagalvoti apie tikrai tragišką Sirijos padėtį. Dėkuoju dar kartą visiems už dalyvavimą.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 Et eh, alors, on a un eh.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 Messieurs, dames, ladies and gentlemen, I would like you to leave the room if you don't. Ponios ir ponai, jeigu jūs nebedomina tolesnės diskusijos, tai išeikite iš salės. Toliau pagal mūsų darbo tvarkė yra ES parama valdymui Kongo demokratinėje respublikoje. No interview. No, no, no, no. no. Can you do that outside, please?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 Nous arrivons au point 18. 18 darbo tvarkės punktas. Tai yra ES parama valdymui Kongo Demokratinėje Respublikoje. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl Europos audito rūmų specialiosios ataskaitos e, klausimai, kurie atsakoma žodžiu. Turime 45 minutės šių klausimų svarstymui ir pradedame diskusiją e, dėl audito rūmų specialiosios ataskaitos numeris 9 2013. E, yra taip pat rezoliucijos projektas šito klausimu. Mes labai džiaugiamės, kad ponas Vesberg iš audito rūmų, tai yra tos specialios ataskaitos autorius, gali dalyvauti mūsų posėdėje. Sveikiname jį, kaip jūs žinote mėly kolegos, e, auditorumo specialioji ataskaita nėra labai palanki e, mums. Žinome, jog Konge yra labai daug gamtinių išteklių, tačiau labai mažas bendras vidaus produktas ten. Pone Weisberg, jūsų e, ataskaita buvo parašyta gerokai prieš E, problemas, kurios kylo e, kyvų, kuomet e, galerioji kariuomenė pasiekė savo pergalę. Aišku, dar yra daug neaiškumo, ne, nėra dar neutralizuotos visas karinės grupuotės veikiančios rytuose. kartu su pilietinės visuomenės pagalba, mūsų delegacijos Kinšasoje pagalba yra bandoma e, gerinti padėtį. Jūs e, taip pat e, turbūt pastebėjote, jog yra taikos vilčių bei geresnės valdysenos vilčių Kongo Demokratinėje Respublikoje ir tai teikia optimizmo. Galbūt Dabar kaip tik ir būtų tas istorinio posūkio momentas, todėl, ponė Weisberg, mums labai įdomu yra susipažinti su kritinėmis pastabomis dėl to, kas buvo iš mūsų pusės daroma ne visiškai tinkamai, siekiant e, užtikrinti tvarų vystimąsi Kongo demokratinėje Respublikoje. Todėl mes e, e su dideliu susidomėjimu išklausysime jūsų komentarus šio klausimu. Žodis Jums, ponė Weisberg. Ladies and gentlemen, it's uh, my pleasure to... Ponios ir ponai, noriu pristatyti Jums specialiąją ataskaitą skirtą Kongoje skirtos paramos valdymui. Kodėl reikia atlikti tokią, tokį auditą. Geras, gera valdysena yra labai svarbi ir ją pagristas ES bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Deja, pusantro milijardo gyventojų tebe gyvena regionuose, kuriuose vyksta konfliktai nežiūrint įsipareigojimų siekiant užtikrinti kuo didesnį teikiamos pagalbos, kuo didesnį teikiamos pagalbos efektyvumą, tą sunku padaryti ir šios šalis yra labai toli nuo šimtmečio tikslų pasiekimų. Dėl to dabartinė arba tvarka turėtų būti ženkliai pagerinta. Dabartiniai darbo metodai turi būti pagerinti. Parama teikiama Kongo demokratiniai respublikai pasiekia savo tikslo. Mes auditavome 16 procesų svarbiausiose sektoriuose nuo 2003 iki 2011 metų tų projektų bendra vertė yra 400 milijonų eurų. Turėčiau pabrėžti, kad mes auditavome įvairius projektus, anksčiau pradėtus, dabar vykdomus, kad galėtume įvertinti jų vykdymo efektyvumą. Kongo demokratinė respublika buvo pasirinkta dėl to, kad tai yra viena labiausiai pažeidžiamų pasaulio valstybių. O šiai šaliai nuo 2003 iki 2011 metų po suteikta paramos už 1,9 milijardus euro. Komisija yra parengusi išsame bendradarbiavimo strategiją, kuri apima pagrindinės politinės, ekonominės, socialinės ir kitas problemas, bet atskiros programos turėjo rimtų trūkumų. Daugiau negu pusė tų programų duos rezultatus, kurių tikimasi, bet daugeliu atveju negalime tikėtis tų rezultatų tvarumo. Aišku, tai gali būti susijęs su Kongo Demokratinės Respublikos sudėtinga situacija, bet daug, daugelis projektų yra per daug ambicingi, nepakankamai aiškiai apibriešti, nepakankamai paremti gris, rizikos vertinimu ir valdymu. Taip pat čia nepakankamai pritraukiamas pačios Kongo demokratinės respublikos. Ne, nepakankamai siekiama įtraukti e, Kongo demokratinės respublikos institucijas, kad jos prisimtų atsakomybę dėl šių programų įgyvendinimo. Mes manome, kad norint geriau panaudoti es lėšas, mes rekomenduotume keletą priemonių. Pirmiausia, peržiūrėti strategiją dėl geografinio paramos paskirstimo, didesnį dėmesį teikiant Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybės atskaitomumui. Komisija turėtų rimčiau vertinti riziką ir nustatyti realistiškesnius vykdomų projektų ir programų tikslus, kadangi panaudojimo, lėšų panaudojimo pajėgumai nėra pakankamai geri dėl mm, korupcijos, nepakankamų vietos institucijų įgūdžių ir kitų problemų. Dėl to komisija turėtų geriau subalansuoti savo tikslus, atižvelgdama į tai, ką realiai galima pasiekti. Toliau pati Kongo demokratinė respublika turi įsipareigoti siekti rezultatų. Šioje ES ir Kongo demokratinės respublikos partnerystėje parama turėtų būti susieta su Kongo įsipareigojimais ir nustatytų sąlygų laikymusi ir turi būti vertinama, ar e, tų sąlygų laikomasi. Galiausia, Europos Sąjungos politinis dialogas turėtų būti pagerintas. Turime būti reiklus, bet iš kitos pusės ir supratingi. Tai leis mum užtikrinti veiksmingesnį paramos naudojimą ir lengviau susijęti mm, Kongo demokratinės respublikos įsipareigojimus su e, programų tikslais. Užbaigdamas, galiu pasakyti, kad ši ataskaita pateikiama gerų metų, kai E, planuojamos Europos Sąjungos e, planuojamas Europos Sąjungos lėšų panaudojimas 14-20 metų laikotarpiui ir ta ataskaita tikrai prisidės prie efektyvesnio tokios paramos planavimo ir naudojimo. Dėkui. Dabar turėtume suteikti žodį pranešėjui. E, Barčdas Bart Stas, ar Argentinį galėtų atstovauti jam? Jei ne, tai tada norėčiau paklausti auditorumo atstovo. Jūsų ataskaita paskelbus atsirado spaudos komentarai. Ką jūs apie juos galvojate? Pranešimas spaudai apie šią ataskaitą nebuvo labai plačiai paskleistas. O spauda komentavo, kad tie 1,9 milijardai eurų paramos Kongui tiesiog buvo išvaistyti. Jūsų ataskaita iš tiesų yra pateikiama labai laiku siekiama, kad parama ir atskaitomumas už paramą būtų e, patektų tarp pagrindinių prioritėtų. Bet kaip jūs vertintumėt spaudos reakciją? Pirmininkai, jūs dabar prašot, kad aš audituočiau laisvą spaudą tai neįeina į mano kompetenciją. Aš noriu pasakyti, kad spauda yra spauda. Kartais jie yra linkę e, ieškoti to, kas yra įdomiausia ir kas e, leistų e, daugiausia dėmesio spaudoje, spaudos antraštėse e, sulaukti. Aš galiu pasakyti, kad e, aš netliksiu audito žiniasklaidai. Bet e, aš tikrai manau, kad pranešimas spaudai, jo formuluotės jo bendras tonas, e, ar jis pakankamai taikliai atspindėjo pranešimo turinį. Taip. Um, aš taip nemaniau. Tada atrodo mes nesutarėm, sako kalbėtojas. Aš esu buvęs žurnalistas, o dabar esu politikas. Aš galiu pasakyti, kad aš labai vertinu spaudos laisvę, bet taip pat uh, vertinu e, pranešimų spaudo tikslumą. Dabar žodis išorės veiksmų tarnybai. Douglas Carpenter. Much, uh, chair. um... Dėkuoju pirmininkė. Mano uh, pasisakymą papildys e, komisijos atstovas, bet aš uh, EIVT poziciją norėčiau atspindėti pirmiausia. Mes patys peržvelgėme, e, kaip mūsų ataskaita buvo įvertinta spaudoje, bet e, mes e, programavimo procese stengiame sutelkti dėmesį į ateitį ir E, akcentuojame iš ataskaitos išriškėjusius principus. Pirmiausia, kalbame apie rizikos valdymą. Praėjusią savaitę lankėmės Kinšasoje e, pagal bendrą e, komisijos planavimo misiją ir sutelkėme dėmesį į 11-osios programos pagrindinius elementus Kongo Respublikai. Įvertinome šios valstybės politinę riziką, kaip žinia, jos politinis kontekstas yra trapus, vertinome bendradarbiavimo riziką. Ir aš galiu pasakyti, kad mes atlikome visą eilę e, studijų, tačiau suprantame, kad dalis rizikos visuomet išliks. Dar vienas principas, kuris mums yra labai svarbus 11 e, metų finansavimo plane, yra testinumas ir prognozuojamumas finansavimo sistemoje. Ir galiu pasakyti, kad turime kalbėti apie E, darbą pasidalymą tarp skirtingų vyriausybių, apie atskaitomybės lygmenį, apie abipusę atskaitomybę. Aš manau, kad tai yra e, politinio dialogo efektyvumo viena iš pagrindinių sąlygų, apie ką jau kalbėjo ką tik kolegos. Taip pat kalbėjome apie gerus projektus, turi būti iškelti e, ambicingi, tačiau realistiški tikslai. Kalbant apie politinį kontekstą, norėčiau šitą pasakyti, nes buvo patiktas klausimas apie geografinį finansavimo paskirstimą, jeigu galima tai pasakyti. Reikėtų užtikrinti, kad geografiškai būtų teisingai paskirstas finansavimas tokioms rytims, kaip, pavyzdžiui, sveikata ir švietimas. Su kitais plėtos partneriais Kinšasoje aptarėme, kur jie veiks, kur mes veiksime, atsižvelgėme į tai, kas yra daryta praeitie šioje didžiulėje valstybėje. Tuo pat metu turime suprasti, koks valstybėje politinis kontekstas. Kampala dėrybos baigėsi kaip jūs paminėjote, ir tada atsivėrė labai daug galimybių ne tik pietričių e, Kongo Demokratinėje Respublikoje KDR, e, bet ir kitose dalise tarptautinė bendruomenė čia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Dar porą pastabų pridursiu. Pirmiausia, mes e, per pastarąjį vizitą stengiamės e, užsitikrinti vyriausybės įsipareigojimą veikti visose reikalingose sektoriuje. Kalbėjome su atsakingomis ministerijomis, ministerijų e, atsakingais pareigūnais. Manoma, kad tai yra pradinis taškas, pradant aktyviai e, dirbti toje valstybėje. Antras dalykas, mes tvirtai tikime, kad darbas pagrindiniuose sektoriuose turėtų būti pildomas atitinkamomis valdymo priemonėmis, kad būtų užtikrinimas šių intervencijų e, maksimalus naudingumas. Ir paskutinis pastebėjimas - sąlygų iškelimas. Labai svarbu pabrėžti, kad mes dirbame pagal kontonų susitarimą. Vadinasi, mūsų pasirinkta pozicija yra pagrista politiniu dialogu ir partnerystė. Be abejo, mes su KDR santykius galime e, pagrysti visą eilę tarptautinių principų, e, abipusis e, atskaitomybės principų e, ir naujasis sustarimas būtent taip ir bus pasirašytas, bet aš manau, kad bendradarbiavimo su AKR valstybėmis politinis kontekstas taip pat turi būti įvertintas. Aš norėčiau dar porą minčių išsakyti. Pranešimi ataskaitoje yra sakoma, kad yra rengiama tūkstantis policijos pareigūnų ir už tai tarsi tai nėra įtraukta į apskaitą problema neišnyko, tai kur tie žmonės pasidėjo, kas su jais atsitiko. Jūs e, e, manote, kad audito rūmų pateiktas atsakymas yra gana painus. Aš nenoriu išvengti atsakomybės, bet manau, kad šis klausimas yra susijęs su programos vykdymu. Ir tai yra tarsi jungtis privedanti prie kito atsakymo. Mes dalyvaujame visoje eilėje veiksmų, kurie leis uh, policijos reformą įvykdyti per uh, EUPOL uh, bendrą užsienio ir gynybos politikos misiją. Mes dabar priartėjome prie kito planavimo etapo bus vykdoma saugumo sektoriaus reforma, kuriai pirmiausia vadovaus vyriausybė, o ne išornės jėgos, nes viskas turi būti pagrįsta ilgalaikiškumu ir subalansutumu. Mes norime užtikrinti, kad policijos pareigūnų rengimas būtų vykdomas pritaikant efektyvę politiką, kad žinotume, kur tie žmonės yra dislokuojami, kad mes žinotume, ką jie daro ir ko yra mokomi daryti negalima policijoje sukurti kažkokio tai žmogiškų išteklių valdymo sistemos, efektyvios biudžeto, atlyginimų sistemos tuo pačiu metu. Mes suprantame, kad mūsų laukia labai daug iššūkių ir tikiuosi, kad dėmesį mes ateityje sutelksime į svarbiausias rytis. Mes euh, dabar uh, išklausysime Europos komisijos atstovą, poną Amilon. Dėkuoju pono Piero Milan vardu. Aš esu e, direktorius e, vakarų ir centriniai Afrikai. E, tai e, norėčiau kadangi mes esame atsakingi už vykdymą, E, pasakyti, jog e, visiems iškyla nemažų iššūkių. Ir administracijai taip pat iškyla įvairiausių sunkumų. Konkrečiai kalbant, tai specialiųjų policijos e, pajėgų padalinys po rinkimų buvo išformuotas, tačiau tie policininkai dirba kitose struktūrose, kitose padaliniuose. Tad jeigu pažvelgtume į tai grinai mok, per mokymo prizmą, tai tas mokymas nebuvo beprasmis, todėl kad tie apmokyti žmonės e, dirbo iš pradžių padalinyje, kuris buvo sukurtas rinkimams, o paskui jisai buvo išformuotas, jie dabar dirba kitose struktūrose, tad tos žinios e, nebuvo prarastos. Mes ir toliau bendradarbiavame su policija ir e, registruojame policininkus, siekiame padaryti profesionalesnės policijos struktūras, bandome užtikrinti, kad policija veiktų tinkamai ir, ir, ir, ir gautų e, tam tikro lygmens atlyginimus. E, ponas e, Piebalks, komisijos e, narys, taip pat e, vyriausiai galiotinė ponia Ašton jau yra sakę teismui, jog mes labai rimtai žiūrime į e, e, audito rūmų rekomendacijas, kadangi jos padeda mum, da, mums daryti pažangą vystomo bendradarbiavimo srityje ir mes norime be jokios abejonės tas rekomendacijas konkrečiai įgyvendinti. Aš norėčiau taip pat pakomentuoti kai kuriuos aspektus, kurie buvo pakomentuoti. E, Kongo Demokratinė Respublika yra e, pažeidžiamų valstybių, pažeidžiamos valstybės e, pavyzdys ir tai, kas vyksta ten, atspindi daugelį dalykų, kurie egzistuoja to pabudžio valstybėse. Tokių valstybių yra tam tikras skaičius ir uh, galbūt e, viena vertus yra pavojinga e, viską suplakti vieną ir apibendrinti šitos dalykus. Tačiau kita vertus e, iki tam tikro lygio tai, tai, tai turima, tai būtina daryti, paprasčiausiai mes negalime mechaniškai perkelti tam tikrų dalykų iš vienos valstybės į kitą, analizuojant e, padėdį, tai kas galioja Kongui nebūtinai e, galios Maliui ir panašiai. Tad e, čia turime būti pakankamai atsargus, vertintami projektus. Tie projektai yra skirtingi, kai kurie iš jų tik tai pradedami gyvendinti, tai buvo beje labai atvirai ir pasakyta. Ir Todėl e, galbūt nereikėtų kai kur daryti labai toleinančių e, apibendrinimų. Auditų rūmų ataskaitoje taip pat sakoma, kad e, kartais įgyvendant programas buvo per daug ambicijų ir per mažai realizmo. Tačiau čia mes kalbame apie valdyseną. Teis, audito rūmai teikia didžiausią dėmesį valdysenos aspektui, paramą e, teisingumo struktūrams, teismams. Ir čia mes turime remtis ES vertybėmis. Mes e, negalime adaptuoti, pritaikyti mūsų vertybių toje ir kitoje valstybėje, atsižvelgdami į, į, į vietinės realijas. Ir mes juk e, negalime mąstyti taip, kad rinkimai, kurie paskui vyks po, po, po mūsų kažkokių pagalbos projektų, bus sąžininkai 25 procentais. Galbūt mums galima priekaištauti, kad mūsų tikslai buvo per daug ambicingi. Aš pripažįstu, galbūt taip ir buvo, tačiau kita vertus e, buvo labai sunku mums ką nors daryti kitaip. Kitas dalykas - geografinis pasiskirstinimas. Mano kolega iš diplomatinės tarnybos jau atsakė į tą klausimą labai e, išsamei. Mes e, nebandome apimti visos teritorijos. Yra akivaizdu, kad ES nesugebės to padaryti viena. Kita vertus, čia kalba nesiksuka apie Kita vertus, kalba sukasi apie tai, jog mes turime iš tikrųjų pakoreguoti daugelį aspektų, kad būtume veiksmingi. Čia pagrindinis klausimas yra darbo pasiskirstimas tarp partnerių, tarp, be kita ko ir geografinis pasiskirstimas, bei e, mūsų pastangų optimizavimas, veiksmingumo užtikrinimas. Noriu taip pat pabrėžti, jog mūsų pastangos bus koncentruojamos Kongo rytuose, manau, kad yra konsensusas šito klausimu, e, jungtinių tautų ir Mary Robinson e, deda daug pastangų ir mes turime jas remti dėl tų priežasčių, kurias visi puikiai žino. Audito rūmo ataskaitoje yra sakoma, jog Kongo vyriausybė ne visiškai sugeba įsisavinti tą pagalbą. Man atrodo, jog tai yra pagrindinė problema. Ir mes tai konstatavome aplankę su e, kolegomis e, kai kurias ministerijas, nes mes matome, jog dabartinė vyriausybė nepakankamai vertina tą pagalbą ir ministerijose nėra pakankamai e, išteklių, kad viskas tinkamai vyktų ir kad ta pagalba būtų įsisavinama tinkamai. E, Kita tema, kuri turbūt taip pat metodologiniu požiūriu yra viena iš svarbiausių, tai yra sąlygų kelimas ir iš ankstinių sąlygų kelimas, aš pridurčiau, e, prieš teikiant mūsų pagalbą. Tai yra be galo svarbus aspektas, todėl kad e, tai yra labai svarbi prizinė, per kurią turime žiūrėti į vystamą į bendradarbiavimą. Kaip e, sakė kolegos, čia svarbiausia jog po dialogo dėl tikslų, kurie, kuriems pritarė abi pusės, yra susitarėme dėl sąlygų. Čia kalba nesisuka apie vienašališką sąlygų e, nustatymą. Mes turime įgyvendinti pagal kotonų partnerystę tam tikras mechanizmus. Ir tie mechanizmai neturi nuolat trukdyti biurokratiškai ar mechaniškai projekto įgyvendinimui, tik dėl to, kad tokia ar kitokia sąlyga yra netenkinama. Tačiau dabar taip būna ir bendra tendencija yra būtent tokia. Aš turiu pasakyti, jog remdamėsi mūsų patirtimi sukaupta E, gyvenant tam tikrus projektus, rodo, jog tai nėra tinkamas dalykas. Aišku, turi būti sąlygos, be jokios abejonės, tačiau tos sąlygos turi būti politinio pobūdžio ir tuomet e, mūsų partneriai taip pat turi politinio požiūrių vertinti e, tas sąlygas. Sakykime ir paimkime rinkimų pavyzdį. Paimkime realų pavyzdį sakykime, Kongo Demokratinė Respublika vykstant rinkimams ima keisti konstituciją. Tai yra labai blogas dalykas. Ką mes tada turime daryti? Neberemti rinkimų, rizikuojant, kad rinkimų iš viso nebebus. Ar turime toliau teikti pagalbą? Būtent su tokiais klausimais mes ir susidūrime. Ir kai sakau mes, tai e, turiu omenyje mus visus, visas institucijas ES. Ir būtent su tokia dilema mes susidurėm. Ir ko gero tada e, aš čia ir sustosiu. Dėkuoju. Turiu pasakyti, kad labai gaila, kad neturim pakankamai laiko šiai ataskaitai aptarti. Audito rūmai paskelbė labai išsame ir rimtą ataskaitą. O iš kitos pusės jūsų paaiškinimai irgi yra aiškus, nes jūs teikiat, kad griežtas sąlygų nustatymas gali sužlugdyti E, bendradarbiavimas su besivystančia šalimi, kurio tikslas skatinti to šalies vystimasi. Bet aišku, kad mokesčių mokėtojai nori, kad lėšos būtų naudojamos efektyviai. Europos parlamentas prašė, kad auditorumai panagrinėtų ne tik finansinį e, paramos aspektą, bet ir ar ta parama tiek ES viduje teikiama, tiek teikiama e, kitoms valstybėms yra efektyvi. Ir audito rūmų ataskaita e, teigia, kad turi būti nustatytos griežtesnės sąlygos paramos teikimui. O jūs labiau pabrėžėte tą vystimosi aspektą, tą vystimąsi, kurį ES nori paskatinti bendradarbiaudama su besivystančiomis šalimis. Taip, ta diskusija yra sudėtinga. Regis atrodo, kad mes prieš tą sąlygų nustatymą. Ne, mes nesame prieš. Mes tik nenorime, kad rezultatai nebūtų mechaniškai e, įvertinami. Dėl tų tikimusi rezu, e, rezultatų, kurių tikimės, turi būti pasiektas susitarimas. Atitinkama vyriausybė, atitinkamos valstybės, kurią ES remia vyriausybė, turi įsipareigoti, kad jinai sieks tų rezultatų. Bet negalime čia parengti tokio mechaninio, teisiškai privalomo dokumento. Turime galvoti ir apie uh, politinį galimų sankcijų poveikį. Politinį poveikį, jei mes sustabdysime savo paramą ar ją nukreipsime kitur. Turime į visą paramą žiūrėti iš politinės prasmės ir žiūrėti, įvertinti tas politinės pasiekmes, kurios būtų, jei parama būtų nutraukta Auditorumai, jums baigiamasis žodis. Dėkui. Iš tiesų gaila, kad neturime daugiau laiko, nes tai yra labai svarbi diskusija, sąlygų nustatymas. Tai klausimas, kurį reiktų aptarti, išsameu aptarti. sąlygų nustatymas yra svarbus, bet nelabai matau tą skirtumą tarp politinių sąlygų aspektų ir sąlygų susijusių su konkrečia, konkrečių tikslų sėkimu. Komisija sulaikė paskutinį paramos pervedimą. Tai irgi reiškia, kad kažkokių sąlygų nebuvo įvykdyta. Pirmininkas, iš tiesų, jei turėtume laiko, aš labai norėčiau, kad ponas Vesberg taip pat dalyvautų mūsų diskusijose m, mm, skirtose atitinkamai Egipto ir Egiptui ir Jordanijai e, teikiamos paramos vertinimui. Ir čia mes galėtume, ko gero, padėti ir audito rūmams, nes jie e, vykdo jiems naujo tipo auditus, veiklos auditus. Ir čia jau iškyla ir politiniai aspektai, kurie, ko gero, audito rūmams yra nauji. E, šio klausimo e, vystimosi komitetas neišleis iš savo kiračio ir manau, kad ateitie dar turėsime progos prie jo grįžti. O dabar vėl suteiksiu žodį poniai Eva Žoly, komiteto pirmininkiai, aš ją tik pakeičiau e, trumpam. Prašom. Alors, nous avons une transition tout trouvée entre le thème. Tad euh, mes euh, labai sklandžiai galime pereinti nuo audito temos prie pagalbos Konge ir e, kitos temos, tai yra 19 darbo tokis punkto, ES vystamasis bendradarbiavimo, vystamasis bendradarbiavimas pažydžiamose šalyse, iššūkiai ir galimybės tyrimo pristatymas. Aš norėčiau komiteto vardu pasveikinti tyrimo autorius, du iš autorių. Tai yra ponė Mikelė Gavas ir ponas Edgar Haver iš ODI, iš Londono aš jums dabar suteikiu žodį, kad pristatytumėte tyrimą, o paskui e, parlamento nariai galės pateikti klausimus. O pranešėjai galės paskui atsakyti jų klausimus. Pirmiausiai poniai Gavas klausimas, paskui ponas Edward. Abu yra Overseas Development Institute Londonas. Hedger from the Overseas Development Institute. Ačiū, aš esu Edwardas Hedger. Pristatysiu pusę savo pranešimą, paskui mano kolega e, perims. E, ataskaita, kurią paskelbė Europos komisija, vertina vystimosi bendradarbiavimą su pažeidžiamomis valstybėmis, e, iškilančius iššūkius, atsiveriančias galimybės. Maždaug balandžio 13 dieną Europos komisija paskelbė šį pranešimą ir aš Manau, kad jau pamatėme nemažai vertinimų ir reakcijų. Aš manau, kad iš šios ataskaitos galėtume išskirti keturias pagrindinės temas. Pirmiausia, kalbėjome apie ES bendradarbiavimą su pažeidžiamomis valstybėmis efektyvumą organizacijų ir institucijų veiklos nuoseklumą, e, galvojant apie skirtingas ES dalis ir jų sugebėjimą E, spręsti problemas iškilančias pažeidžiamose valstybėse. Čia susilaukėme nemažai kritikos. Antra svarbi tema yra taikomų priemonių ir modalumų e, struktūra ir tipas. Čia mus pritrenkė iššūkiai iškylantis humanitarinių požiūrių ir pagalbos besivystančiom šalims požiūrių. Mes kalbėjome apie reakciją į krizinės aplinkybės ir institucinius iššūkius. Trečia svarbi tema yra uh, Gebėjimai. Ypatingi iššūkiai iškyla šiame kontekste. E, mums iškilo abejonių, ar užtenka pakankamų e, gebėjimų ES institucija iškilantiems uždaviniams išspręsti. Ir e, ketvirta svarbi tema yra konfliktų vertinimas. Tai labiausiai svarbu, galvant apie konfliktų prevenciją ir e, pažeidžiamų valstybių pačių dalyvavimą e, esamų problemų sprendime. O dabar pereisiu prie savo prezentacijos ir trumpai ją apžvelgsiu. Pirmiausia, galvosiu apie e, pažeidžiamų valstybių platesnį kontekstą ir bendro pobūdžio iššūkius, kurie iškyla visoms tarptautinėms organizacijoms, visiems tarptautiniams subjektams. Aš kalbėsiu trumpai, mano kolega plačiau kalbės. Skurdo vaizdas pasaulyje keičiasi jau kurį laiką. Surinkti duomenys, kurie jau yra daugmaž visiems pažįstami, tačiau manau, kad e, tai gana aiškiai rodo, kad didžioji dalis skurdžių žmonių, bent jau 50 procentų jų gyvena trapiose, pažeidžiamose valstybėse ir panašu, kad tas skaičius auks. Didžiausias iššūkis e, yra kovoti su valstybės pažeidžimu ir kovoti su skurdo mažinimu. Ir tie iššūkiai dabar jau nebėra atskiriami, tai yra vienas, kit, vienas greta kito egzistuojantis iššūkiai. E, matome, kad tos pažeidžiamos valstybės siekia tūkstančmečio plėtros tikslų. Matome, kad mm, e, tų valstybių ypatybės didelė dalimi priklauso nuo ginkluotų konfliktų, ginkluotų išpolių rizikos. E, tokie išpoliai turi, e, daro žalos valstybių instituciniai sąrangai. Pažvelkime į pažeidžiamų valstybių sąrašą. E, jis nuolat kinta, jame yra nemažai E, vidutinių, e, žemų, prastų, mažai pajamų turinčių valstybių, e, bet valstybių sąraše yra labai skirtingos šalis. Bendrai, bandant įvertinti padėtį, galėtume pasakyti, kad išvesti bendras išvadas yra sunku. Kažkokius vienodumus rasti būtų sunku. Dėl finansavimo donorų Kai, kurios, mm, kai kurie donorai yra akivaizdžiai lyderiai. Junktinės Amerikos valstijos be bejonės yra didžiausias donoras. ES institucijos taip pat labai reikšmingą vaidmenį atlieka. Tai yra tarsi antros kategorijos donoras. Bendrai reikia pasakyti, kad maždaug 50 milijardų dolerių 2010 metais buvo suteikta donorų pagalbas. Tačiau e, pasiskirstimas tos e, plėtrų, vysimosi paramos yra labai nevienodas. 75 e, valstybė, 75 Septynios šalis gavo 50 procentų visos paramos. E, pavyzdžiui, Kongas gavo labai didelę dalį paramos ir neretai ta parama atėjo iš vieno donoro, o ir gerai galime pasakyti, kad donorų teikiama parama yra labai fragmentuota. Trumpai apžvelgsiu principus, e, kuriuos mes visi e, taikome šiame kontekste stengdamės užtikrinti gerą praktiką, stengiamės sutelkti dėmesį į valstybės kūrimą, norime nedaryti jokios žalos, įvertiname kontekstą, e, prioritetą skiriame prevencinėms priemonėms, pripažįstame, kad egzistuoja sąsaja tarp politinių saugumo ir vystimosi tikslų. Jūs turbūt žinote, kad pagal mūsų principus mes turime teikti pagalbą visoms trapių valstybių gyvenimo sritims. Taip pat mes stengiamės vengti diskriminacijos ir stengiamės sukurti visą apimančias stabilės visuomenės atkreipiame dėmesį į vietos specifiką, galvojame apie praktinius koordinavimo mechanizmus tarp skirtingų tarptautinių subjektų, taip pat galvojame kad e, veikla būtų e, vykdoma greitai, bet e, nereaktyviniu greičiu. Mes turime galvoti apie ilgalaikę institucijų raidrą ir pagalbą tolimesnėje perspektyvoje. Ir galiausiai mes norime išvengti tam tikrų regionų atskirties. Ką tik kalbėjome apie tai, kad donorų pagalba turi būti geografiškai subalansuotai išskleista. Kaip visą tai galima pasiekti? Galima pasakyti, kad didžioji dalis e, vystimosi pagalbos e, veikėjų nėra pasirengusios e, atremti dabar iškilančius iššūkius ir tai vienas iš skubiausių dabar spręstinų klausimų. Stebėsinos apžvalgos išvados, ką mes galėtume padaryti geriau. Nepakankamai dėmesio yra skiriama nacionaliniam kontekstui. Kaip uh, tikslinga ir tikslingos ir susijėtos yra mūsų e, pastangos e, su vietos specifika. Kiek mes dėmesio skiriame tarptautinės pagalbos e, galbūt daromai žalai, nes kartais jie yra teikiama labai sudėtingoje aplinkoje. Manau, kad šis sąrašas labai puikiai atspindi visus iššūkius. Ir čia norėčiau iškelti dar vieną klausimą, kuris yra atspindėtas tolesnėje skaitrėje. E, tolesnės plėtros planas. Dauguma jūsų žinote, kad yra sudarytas naujas susitarimas dėl pagalbos e, trapiausiams valstybėms, vadinamasis didysis septynetas plus, G7 plus. E, yra e, Bisano aukšto lygio konferencijoje 2011 metais tas planas sukurtas ir čia daugiau dėmesio yra skiriama ne uh, E, tam, kas yra prieinama pagalbos rytie, bet tam, kas yra reikalinga. E, sakome, kad valstybės turi labai aiškiai suformuluoti savo e, dalyvavimo vystimosi pagalboje planus. Trapiųjų pažeidžiamų valstybių padėties pagerėjimas turi būti traktuojamas platesnėme kontekste. Pilietinė visuomenė, politikai turi būti aktyviau įtraukiami į problemų sprendimą, jie turi padėti išsiaiškinti, kokios yra valstybės trapumo ir pažydžiamumo priežastis ir kodėl yra reikalinga tarptautinė parama. Tai ir dar vienas dalykas, tarptautinė bendruomenė gali geriau sureaguoti į tai, kas jau vyko, o ne įvykdyti prevencinę veiklą. Nes ir dabar turėtumėm pradėti galvoti apie tai, e, kaip nustatyti galimus pažangos ženklus, kurie neretai yra nematomi. E, dar vienas labai svarbus darbas yra vadinamieji pačios valstybės organizuojami e, pažeidžiamumo trapumo vertinimai. Mm, stengiamės pritaikyti sukauptą tarptautinę patirtį ir vertiname labai e, tuos e, valstybės pažeidžiamumo e, vertinimo ataskaitas kaip svarbu informacijos šaltinį. O dabar suteiksiu žodį savo kolegai. Sorry about the choreography. Gavas, please continue the presentation of your study. Prateskite savo studijos pristatymą. Dėkui, ponė pirmininkė. norėčiau trumpai apžvelgti istorinį kontekstą, kai kalbame apie politinius rėmus, apie, apie politiką e, dalyvavimo, teikiant paramą tokioms valstybėms. 2001 metai ES komunikatas dėl konfliktų prevencijos buvo labai svarbus, jis numatė tą integruotąjį požiūrį, e, vėliau jis tapo visuotiniu, visapimančių požiūrių. 2003 metais Europos saugumo strategija. Ta strategija pirmiausia buvo siekiama užtikrinti, kad nevyktų valstybių žlugimo. Toliau penkti metai Europos konsensusas vystimosi klausimais vengti. Buvo skirtas e, krizių prevencijai, toliau septintų metų tarybos išvados dėl saugumo ir vystimosi. E, taryba suteikė mandatą ES institucijoms parengti pažeidžiamumo ir konfliktų veiksmų planą to veiksmų plano tikslas buvo numatyti konkrečias priemonės, kaip sustiprinti ES atsaką, padedant pažeidžiamoms šalims. E, pirmiausia, tai kokią, e, tai, tai buvo siekiama, kad būtų, kurtos, tarptaut, būtų kūriamos tarptautinės strateginės partnerystės, kad ES būtų pasirengusi reaguoti e, tokiomis situacijomis bet veiksmų plano darbas kurį laiką nevyko, kadangi buvo įkurta Europos išorės veiksmų tarnyba. Toliau 11 metais buvo komunikatas, e, kuris buvo skirtas ES vystimusi politikos poveikio didinimui. 2012 metais tarybos išvados dėl bendros saugumo ir gynybos politikos. Čia komisija buvo skatinama kartu su vyriausiaja įgaliotinė apibriežti tą visą apimantį požiūrį ir praėjusią savaitę komisija ir išorės veiksmų tarnyba paskelbė bendrą komunikatą dėl visuotinio požiūrio taikomo išorės konfliktams. Prie to dar grįžime šiek tiek vėliau. Toliau, ES institucinė sąranga. E, koordinavimas tarp Europos išorės veiksmų tarnybos ir komisijos siekiant e, politinių lygmenių pasižiūrėti į konfliktų prevenciją ir e, čia galime pasakyti, kad šioje srityje nėla, nėra nuoseklumo, nuosaikumo, įvairūs padaliniai yra atskiri fragmentai, atskiros dalis tiek komisijoje, tiek išorės veiksmų tarnyboje ir neaišku, kaip jos yra susie, susietos ES atstovybėmis įvairiose šalise. Toliau, kokios priemonės uh, yra naudojamos, kurias priemonės galima naudoti konfliktų prevencijai ir e, taikos kūrimui. Tų priemonių e, skaičius yra labai didelis, jos yra tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės. Europos vystimosi fondas EDF, vystimosi bendradarbiavimo instrumentas DCI, Europos kaiminystės instrumentas priemonė ENI ir taip toliau. kalbant apie stabilumo priemonę, tai jinai daugiausia skirta trumpalaikiam finansavimui, bet jinai turi ir ilgalaikį finansavimo aspektą. Gali numatyti ir ilgalaikį finansavimą, kurį, už kurį atsakinga Europos išorės veiksmų tarnyba. Stabilumo priemonė siekiama naudoti tada, kai kitos priemonės konfliktų prevencijai netinkamos, jinai galioja pakankamai trumpai, nuo 18 iki 24 mėnesių. O ilgesnio pobūdžio prevenciniai veiksmai naudojami, e, veiksmai e, vykdomi pagal vystimosi bendradarbiavimo priemonę. Tai, kad stabilumo priemonė yra trumpa, tai gali atsiliepti tos priemonės efektyvumui, nes čia daugiausia kalbam apie trumpalaikį poveikį ir tada iškyla problemų užtikrinant ilgalaikį, ilgalaikį poveikį arba to trumpalaikio poveikio testinumą. Taikos kūrimas ir valstybių sąrangos stiprinimas. Neturime daug praktinės patirties kaip um, tas naujas požiūris atsiliepia sar, valstybių sąrangos stiprinimui. Ir kaip mm, pažeidžiamumo prasme, kokie skirtumai pažeidžiamumo prasme atsiranda. Taigi, ką reiškia tas visuotinis požiūris? Iki praėjusios savaitės nelabai dar buvo aišku, kas tai yra. Aš norėčiau Jums parodyti kolegos diagramą, kaip atrodo tas visuotinis požiūris. Ka, pirmiausia, kam ES jis reikalingas? Kas ES institucijoje, institucijose e, dalyvauja tame e, numatantą, apibrėžiantą visuotinį požiūrį, kokios institucijos, kokios valstybės narės, kokie e, kokios valstybės partneriai ir taip toliau. Toliau, kur visa tai vyksta? Čia kalbama apie trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių ryšį, apie priemonių naudojimo pabaigimą. Ir ketvirtas klausimas yra, kur? Tai yra e, galimybė spręsti vietinės, regioninės, nacionalinės ir žemyninės problemas. Taip pat kyla klausimas, ar turėtų būti kokiu nors geografiniu prioritetu taikant šį metodą ir ar ES turėtų laikytis vienodų, turėtų vienodai elgtis visose pažeidžiamosiose šalise. Kitas klausimas, apie kokią veiklą čia mes kalbame, ar tai yra siaura veikla, ar tai yra platesnė saugumo užtikrinimo vystimosi veikla, ar jinai apima gynybą, diplomatiją ir vystimasi. Ar taip pat dar apima ir priekybą? Ir kaip visą tai mes realiai įgyvendiname? Kokie instituciniai mechanizmai tam numatyti? Kas tam vadovauja? Kokia yra strategija, kokie yra planai, kokie ištekliai, kokios yra paskatos? Naujas Mm, komunikatas, kuris buvo praskelbtas praėjusią savaitę dėl visuotinio požiūrio, apibrėžė pagrindinius principus, e, iš kurių e, pagrindinis yra bendra analizė, kurią parengtų ir Europos institucijos ir valstybės narės apie konkrečią krizinę situaciją. E, reikia apibriežti bendrą strateginę viziją ES dalyvavimo konkrečioje krizėje, sprendžiant konkrečią krizę. Toliau šiame komunikate numatomas glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais, NATO pilietinė visuomenė ir taip toliau. Toliau kalbama apie trumpalaikius veikslus, sinergijas, e, trumpalaikius veiksmus, sinergijas ir taip toliau įvairias priemonės, diplomatinės, ankstyvo perspėjimo sistemas, skubių veiksmų sistemas. Taip pat kalbama apie ES pajėgumų mobilizavimą siekiant numatytų tikslų bei geresnį ES koordinuojančio ir vadovaujančio vaidmens uh, panaudojimą. Tame komunikate nekalbama, kur yra ES geografiniai prioritetai, nekalbama apie konkretų veiksmų planą, kaip visi šie, e, visas šis metodas bus konkrečiai gyvendinamas. tas vertinimas, kurį mes atlikome, ir kuris remiasi EBPO stebėsenos ataskaitomis ir kitais dokumentais, galiu pasakyti, kad šioje skaidrėje yra nurodyti Europos Sąjungos metodo bendradarbiaujant su pažeidžiamomis šalimis nurodytos silpnosios ir stipriosios vietos. Stipri Mm, stipri vieta yra tai, kad ES turi visą apimančią politiką. Bet reagavimas įvairių ES institucijų reagavimo mm, galios nėra vientisos, yra suskaldytos. Toliau, stiprioji pusė yra, kad numatyta mm, stiprinti vietos valstybių partnerių e, pajėgumus ir e, galimybės, bet silpnoji vieta ta, kad ES delegacijos neturi pakankamai tam reikalingos patirties. Toliau, stiprioji vieta sieti trumpalaikės ir, trumpalaikės ir ilgalaikės e, paramos tikslus ir priemonės. Bet silpnoji vieta yra ta, kad uh, ne visuomet yra lėšų tęsti tą darbą, kuris yra e, įvykdytas siekiant įgyvendinti trumpo laikotarpio tikslus. Ne visuomet galima užtikrinti testinumą. Toliau, stiprioji vieta koordinuoti pastangas su kitomis suinteresuotomis pusėmis, taip pat ir su ES valstybėmis narėmis. Silpnoji vieta, kad tas koordinavimas su valstybėmis narėmis ir mm, kitais suinteresuotais dalyviais nėra pakankamai užtikrinamas. Toliau, stiprioji vieta nukreipti paramą izoliuotoms ar pažeidžiamiausioms teritorijoms ar bendrijoms silpnoji vieta, kad konfliktų e, prevencija nepakankamai užtikrinama. Taigi mes išskyrėme kokios problemos ES tenka bendradarbiaujant su pažeidžiamiausiomis šalimis. Kaip prioritetinės šalis šiuo atveju yra šalis, kurių, kurios yra neturtingos. Bet to neužtenka. ES turi apsispręsti, ar jinai tik tai planuos remti skurdžiausias šalis ir ar valstybių Mm, tų šalių partnerių atsparumo didinimas neturėtų tapti visų bendradarbiavimo programų dalimi, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su viduržėmio jūros šalimis. Galbūt parlamentui labai svarbu, kad tose pažeidžiamosiose valstybėse būtų remiami tam tikri sektoriai ar tam mm, tikri aspektai, nebūtinai ta parama turi būti visuomet teikiama iš Europos Sąjungos, bet tas rytis, kur Europos Sąjunga mūsų nuomonė galėtų susitelkti, tai yra teisingumo ir saugumo užtikrinimo sistema ir e, parama e, teisingumo srityje. Toliau kyla pastangų koordinavimo E, problema, taryba, vyriausioji įgaliotinė. Šių institucijų koordinavimo, pastangų koordinavimas yra labai svarbus, nes su tuo susiję konkretus veiksmai. Jei Europos Sąjunga nėra e, ta šalis, kuri vadovauja bendrų tarptautinių pastangų koordinavimui, jinai vis tiek turėtų mm, vaidinti svarbu vaidmenį koordinavimo procese. Mes manome, kad reiktų kad koordinuojamos pastangų koordinavimas būtų orientuotas į konkrečią e, šalį. Jei suteiksime daugiau galių atstovybėms, ES atstovybėms, tai jos galės konkrečiau atsižvelgti į konkrečių šalių situaciją ir problemas. Kalbant apie delegacijų vadovų e, kvalifikaciją, jiem turėtų būti keliami aukšti reikalavimai, kad jie iš tiesų galėtų dirbti tą darbą, kurio ši pozicija reikala, reikalauja. Kalbant apie e, trumpalaikės ir ilgalaikės priemonės, galime pasakyti, kad netinkamas priemonių parinkimas gali ne tik, kad neprisidėti prie valstybės gebėjimų ir sąrangos stiprinimo, bet netgi sunaikinti tai. Kokias rekomendacijas mes parengėme prieš kalbėdama apie tai, ką rekomenduojame turėtume galbūt pasakyti, kad ES silpnosios pusės nesiskiria nuo kitų pasaulinių veikėjų silpnųjų pusių, bet ES kyla ypatingai, ypatingos problemos, turiu galvoje, institucijų fragmentacija, nepakankama finansavimo instrumentų nuoseklumą, nepakankama mm, investavimą į eksper, į e, darbuotojų e, kvalifikacijos užtikrinimą. Komunikatas nėra veiksmų planas, taigi ES turėtų parengti tą veiksmų planą. ES turi aiškiai apibriežti institucijų vaidmenius ir atsakomybės tiek nustatant politiką, tiek operacinę veikimo prasme. Yra parengtos naujos gairės, skirtos konfliktų prevencijai, bet turime čia padaryti dar daugiau. ES turi sušaukti aukšto lygio e, koordinavimo grupės posėdį skirtą pažeidžiamoms šalims. Tai yra, kad Releks darbo grupė, kuriai vadovautų vyriausiai galiotinė, nuolat renktų savo posėdžius. Kad juose būtų kalbama apie integruotą programavimą ir lankstų resursų, lankstų resursų naudojimą. Ir kad atstovybių vadovai būtų įtraukti į šį procesą. ES turi apsispręsti, kiek giliai ir kaip plačiai jinai teiks paramą pažydžiamosiom šalims, stiprinti lankstumą ir sparčių priemonių naudojimą, priemonių, kurios nėra humanitarinės, ir stengtis sutelkti finansavimą, mobilizuoti lėšas iš valstybių narių šalia ES biudžeto. Dabar žodis ponui Bermanui. Much, Michaela. Remind... Ačiū, Mikaela. Jūs man priminate Rudjergo Kiplendo laikų eilėraštį. So, <laughs> to... Kalbėtojas pacitavo eilėraštį. Man buvo labai malonu prisiminti jį dar kartą. Neseniai internete radau ir dabar vat perskaičiau given us as, as uh, valuable. Tengiuosi e, paimprovizuoti tai, ką ką tik iš jūsų išgirdau, tai yra vertinga informacija, analizė. Aš norėčiau patvirtinti, kad europietiško konfliktų sprendimo ES viduje didžiausia vertė yra ta, kad mes sugebame viską daryti per dialogą, per demokratinę inžineriją vadinamą. Mes tengiame sutelkti žmonės prie vieno stalo ir su jais kalbėtis. E, visuomenėje, politinėje kultūroje pas mus tai yra paplitę ir mes tai turime eksportuoti vis labiau ir labiau į kitas pasaulio dalis. Aš manau, kad mes patys savo gebėjimus, savo potencialą nuvertiname ir neeksportuojame pakankamai. Aš manau, kad tai. Ar jūs rekomenduotumėte tai ir trapiosiams valstybės ir apie tai, ar kalbėtumėt savo ataskaitoje? E, dar vienas dalykas. Ar jūs susitikote su ES delegacijų vadovais, kurie būtų skundėsi dėl to, kad nepakanka judėjimo laisvės? Nes aš anksčiau su tokiais atvejais esu susidūręs, norėčiau sužinoti, ar iš tiesų taip tebėra. yra. Atrodo, kad labai e, trūksta judėjimo laisvės, nes e, Bruselis labai griežtai kontroliuoja delegacijų vadovus, todėl jie negali lankščiai sureaguoti į situacijas, kurioms reikia politinio atsako, prieš tai jie turi kreiptis į Bruselį ir laukti, kol bus pateiktas suderintas atsakymas. Ačiū. Dabar žodė ponė Sargentinė. Ačiū, pirmininkė. Mikaela, jūsų kolega Edvardas, ar neklystų, e, sakė pradžioj savo kalbos, kad e, ES visada geriau reaguoja negu dalyvauja prevencinėje veikloje. Taip iš tikrųjų yra, ciniškai tai skamba, bet mes būtumėm galėję užkirsti kelią daugam, jeigu būtume nujautę, kad e, vienas ar kitas reiškinys e, artėja. Jūs mums pateikėte techninių galimybių apžvalgą, pristatėte taikomas mechanizmus, bet aš norėčiau būti ciniška ir pasakyti, kad iš tiesų trūksta, dirbant su pažeidžiamomis valstybėmis, politinės valios, jų pačių politinės valios ir noro e, imtis prevencinių veiksmų vietoj to, kad būtų leidžiama įvykiams e, įvykti. Jūs e, turbūt suprantate, kad e, be politinės valios elgtis nuosekliai mūsų pastangos gali būti išvaistytos. Pažvelkime, kas vyksta Centrinėje Afrikos Respublikoje. Aš nemanau, kad nors kas galvojo, kad ta valstybė turi šansų sukurti stabilumą. Bet vis tik tai mes visi buvome labai smarkiai nustebę, kai reikalai susiklostė taip, kaip buvo pastaruoju metu. Merci beaucoup. Labai ačiū. Dabar žodis komisijai. Jai atstovauja Elena Denisa. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Denisa Elena Jonetė. Aš esu e, krizių ir pažeidžiamumo skyriaus e, vadovė e, DEFCO generalinėme direktorate. Man labai didelė garbė atstovauti Europos komisijai šioje diskusijoje. E, Aš esu šios skyriaus vadovė, o mūsų skyrius gali labai daug prisidėti prie e, sklandumo ir mano generalinio direktorato veiklos. Mūsų e, misijos deklaracija yra viešai visiems prieinama ir su ją galite susipažinti internete. Ir ten Taip pat yra kalbama apie pažeidžiamumą specifinius klausimus, taip pat apie mūsų e, požiūrį į programavimą, apie e, rezultatus ir strateginį požiūrį, taip pat apie santykius su išorės veiksmų tarnyba ir su FSP, CSDP struktūromis, taip pat su ECO generaliniu direktoratu. Aš e, pirmininkauju tarp tarnybiniai darbo grupiai dėl perinamo laikotarpio. Pasakysiu keletą žodžių apie tai, kas vyksta mūsų institucijoje pas, per pastaruosius dviejus metus. Šitas tyrimas buvo atliktas prieš keletą mėnesių ir jisai rėmėsi taip pat kitų tyrimų dėl konfliktų prevencijos bei e, taikos stiprinimo. Tai yra ten buvo kalbama apie laikotarpį nuo 2001 iki 2009 metų, kadangi mes norėjome užtikrinti skaidrumą, tai savo e, svetainėje mes e, paskelbėme to tyrimo e, informaciją apie kritinės e, pastabas tikrinant e, to tyrimo rezultato įgyvendinimą. E, mes e, taip pat kalbame ten apie ES e, bendrąjį, bendrąją poziciją. Busan forumo kontekste ES prisima įsipareigojimų, naujų įsipareigojimų, konfliktų kontekste ir taip pat pažeidžiamumo klausimų. Galbūt reaguojant į tai, ką sakė kiti kolegos, Ir e, jūsų šio ryto diskusijoje taip pat e, išsikristalizavo labai e, įdomių e, aspektų, kuriems labai svarbus. Tad aš norėčiau, kad nebūtų pamiršta štai kas. Valstybės sąrangos stiprinimas pažeidžiamose valstybėse turi remtis tuo, kas yra vadinama e, socialinė E, sutartimi tarp piliečių ir valstybės, nes būtent šituo pagrindu turi remtis e, valstybės e, sąrangos stiprinimas. O ta, tas socialinis susitarimas turi remtis e, gebėjimais, legitimumu ir autoritetu ir vietinio ligmens ir centrinio ligmens struktūrų, nes e, reikia turėti omenyje, jog tos pažeidžiamos valstybės priklauso skirtingiams tipams, jų įvairovė yra labai didelė. E, Afrikos, Centrinės Afrikos Respublika, pavyzdžiui, šiuo požiūriu yra labai mažai pažangos padarius, o tuo tarpu, pavyzdžiui, Burkina Faso arba Gana yra visiškai kitoje padėtyje žinome, kad valstybė turi ten autoritetą ir kad e, legitimumo aspektas ten yra pakankamai gerai įtvirtintas, tačiau yra kitų problemų susijusių su gebėjimais. Tačiau pats svarbiausias dalykas ir tai taip pat yra matoma e, dialogo kontekste, stiprinant valstybės sąrangą, reikia nepamiršti, jog tai yra vidinis politinis procesas ir mes negalime ir neturime teisės keisti to proceso pagal savo supratimą. Mes galime tik tai padėti tam procesui vystytis, galime prisidėti prie gebėjimų stiprinimo, prie legitimumo geresnio įtvirtinimo. Mes turime e, taip pat įsitikinti, kad e, rinkimų rezultatai leis užtikrinti e, įtraukiant, įtraukiantį požiūrį o ne kad visą tai baigsis valstybės pers, perversmu. Turi būti stiprinamos e, teisingumo struktūros, saugumą užtikrinančios struktūros. Valstybė turi turėti re, represinių e, struktūrų mono, monopolį. Jeigu mes protingai veikiame, tuomet mes galime prisidėti prie to socialinio kontrakto įgyvendinimo. Grįžtant prie konkrečių pavyzdžių ir prie realios padėties, e, norėčiau, netimdama iš jūsų daug laiko, pabrėžti tokius aspektus. Tie veiksmai, kurių mes įmamės, tikimės, leis mums atremti geriau iššūkius, su kuriais susiduria pažeidžiamos valstybės, nes visų pirma tai yra susiję su valstybių pažeidžiamumu, taip pat su teisėtumu valstybinių struktūrų bei su jų gebėjimais. Per pastaruosius trejus metus e, atitinkančios reikalavimus dvišaliai pagalbai lėšos palaipsniui didėjo. Maždaug 45 procentais 2010 e, metais, dabar 55 procentais 13 metais. Mes e, per African Peace Facility įgyvendiname kai kurios iš tų dalykų. Toliau bendras programavimas. E, mes padarėme viską, kad bendras programas galėtų dabar remtis kitų pagrindų negu to, kuris buvo prieš keletą metų ir kuris jau nebegalioja. 40-50 valstybių. Aš nežinau dabar kokius pavyzdžius konkrečius jums pasakyti šitie dalykai mums yra labai svarbus. Turiu galvoje mūsų pačių gebėjimų stiprinimas, mūsų e, ištekliai, mūsų darbuotojai. Mes e, praeitais metais 12 mokymų surengėme mūsų darbuotojams, ES institucijų darbuotojams ir valstybių narių atstovams. Ten mes akcentavome vystomą bendradarbiavimo ir pažeidžiamumo, aspek pažeidžiamumo aspektus. Taip pat e, parengėme eksperimentinį projektą, e, tarp agentūrinėms struktūroms. E, šiame procese dalyvavo taip pat ir e, kai kurie donorai. Norėčiau priminti, jog mes e, ly, lyderiai esame siekdami New Deal Centrinės Afrikos Respublikoje. Ten dirbame kartu su kitais donorais siekdami pagerinti padėtį. Čia susidurime su trimis iššūkiais. Visų pirma, turime nepamiršti valstybės sąrangos stiprinimo. Pirmininkė, atsiprašau, e, e, bet mes turime nagrinėti klausimus toliau. Mes suprantame, kad e, komisija dirbo intensyviai, spręsdama šitos klausimus ir jog yra labai svarbių čia aspektų. Dabar žodis parlamento nariams. Kalbėjimo laikas 3 minutės. Atsiprašau dabar žodis ekspertams, kurie e, buvo pranešėjai. Brokering, uh... Labai ačiū. Dėl uh, tarpininkavimo pridėtinės vertės. Taip, tas vaidmuo yra labai svarbus. Jis reikalauja, kad būtų geriau suprantama, kokiu rezultatų iš vienos ar kitos veiklos yra tikimasi, bet tas tarpininko vaidmuo yra tikrai labai svarbus. Tik taip mes galime realiai įvertinti kontekstą ir vietos specifiką. Dėl jūsų pastebėjimo apie delegacijos vadovus aš galiu bendrai kalbėti. Aš manau, kad šioje srityje šiuo metu pastebime deficitą. Trūksta žmonių su reikalinga kvalifikacija, kurie galėtų reaguoti kiekvienos valstybės e, aktualijas tai yra labai svarbu, bet to mums trūksta. Pone Sargentinė politinė valia. Taip, tai atspindi du dalykus. Vienas dalykas yra suprasti, e, kodėl valstybė tampa pažeidžiama, kokios priežastys tai sukelia. Taip pat turime įvertinti valstybės politinę valią, politinį norą veikti politikų norą veikti. Jūs paminėjote Kongo demokratinę respubliką. Malis yra viena iš pastaruoju metu išaiškėjusių valstybių. Daug kas nustebo, pamatė, kas ten dedasi, tačiau įvertinus padėtį toje valstybėje paaiškėjo, kad regioniniai faktoriai buvo labai svarbus, ne tik valstybės nacionaliniai. Aš dėkoju Europos komisijos atstoviai už naudingus pastebėjimus. Aš noriu tik patvirtinti, kad Visi šie klausimai yra labai kompleksiniai, kelia labai daug e, e iššūkių. Ir aš e, galiu pasakyti, kad mes bandome juos išspręsti, stengiamės e, įvertinti savo e, sukauptą patirtį šiuo požiūriu. Pažiūrėkime, ką mano kolegė galės pridurti. Uh, thank you. So, um, I mean, on the point about, uh... Aš norėčiau atsakyti dėl dialogo ir tarpininkavimo. Mes visiškai sutinkame, mūsų nuomonė tai atneša lyginamosios, e, lyginamai pranašumą suteikia Europos Sąjungai ir maždaug kitų metų viduryje bus pateikta ataskaita, kurioje būtent tai ir bus parašyta. Kalbame apie ES vienamosios švelniosios galios pajėgumus. Poniai iš komisijos norėčiau atsakyti. Aš peržvelgiau e, dokumentą, kuriame išvardintos EIVT e gairės dėl konfliktų prevencijos taikos kūrimo e, pritaikant vystimosi pagalbos priemonės. Galiu pasakyti, kad ten yra patiktas ilgas padalinių sąrašas, padalinių, kurie dirba konfliktų prevencijos taikos kūrimo srityje. EIVP yra penki tokie skyriai, DEFCO yra dar penki skyriai ir dar yra užsienio politikos skyrius. Bet iki šiol neaišku, kas ką daro, kas už ką atsakingas, kas koordinuoja veiksmus. Taigi, kai kalbam apie gairias, Aš e, nemanau, kad e, jos e, iš tiesų labai pasiteisina. Manau, kad čia ir baigsiu kalbėti. Ačiū. Euh, merci beaucoup en euh, nos deux. Dėkoju mūsų pranešėjams, poniai Gavas ir ponui Hedža. Dėkoju už šio tyrimo labai turiningą pristatymą. Manau, kad tai bus e, puikus įkvėpimo šaltinis e, komisijai dirbant e, toliau jos darbo šioje srityje. Dabar mums lieka paskutinis darbo tvarkės punktas. Dėkoju e, posėdžio dalyviams, kurie dirba šiandien nuo 9, nuo 9 valandos. Ir matau, kad laikas bėga labai greitai, nes mes nagrinėjame e, mums rūpimus e, dalykus. Mums lieka pusvalandis tik tai iki posėdžio pabaigos. Pasistengsime racionaliai panaudoti tą likusį laiką. 20 e, punktas - vystimus įskatinimas taikat atsakingą verslo praktiką, įskaitant gavybos e, pramonės vaidmenį besvystančiose šalyse per pastaruosius puspenktų metų, kuomet dirbame kartu. Tai yra ponios Sargentini e, pranešimas, kuriame yra kalbama apie atsakingą verslo praktiką, įskaitant gavybos pramonės vaidmenį besivystančiose šalyse. Tai buvo per šią parlamento kadenciją mums labai rūpimas klausimas. Žodis poniai Sargentini. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu olandiškai. Kadangi artėja kalėdos ir kartais artėjant kalėdoms, kuomet, ypač kuomet aš kalbu olandų kalba, tai kartais būnu padrika kalbėtoje. Ir Dabar kaip tik tai yra prieškalėdinis laikotarpis, tad galbūt jūs suprastė, jeigu būsiu šiek tiek padrika. Yra nedaug kolegų e, salėje ir aš jiems labai dėkinga, e, kad jie e, skyrė laiko šioms diskusijoms. Tai yra pirmosios diskusijos šituo klausimu. Šis pranešimas dėl vystimas įskatymo vykdant atsakingą verslo praktiką ir ypač pabrėžiant e, gavybos pramonės vaidmenį besivystančiose šalise, kaip matote, e, pavadinimas yra pakankamai ilgas, tačiau besivystančiose valstybėse šie dalykai kaip tik tai ir leidžia kurti gerovę, kadangi tos, kai kurios iš tų valstybių turi gamtinių išteklių. Ir čia turi būti laikomasi nuoseklaus požiūrio. Aš manau, kad dėvė komitetas turi e, užsiimti ne tik tai taisyklėmis ir e, visumoji bendradarbiavimu bei parama, bet užtikrinti ir tam tikrą nuseklumą šitos politikos įgyvendinime. Aš 13 metų jau nagrinėju žaliavų aspektą bei e, pozityvius ir neigiamus aspektus susijusius su šio sektoriaus pramonė. Aš e, prieš kurį laiką, kuomet dar e, buvau e, vystamo bendradarbiavimo organizacijos narė, bendravau su kai kurių Afrikos valstybių atstovais, kur yra gavybos pramonės, kur yra išgaunami, pavyzdžiui, deimantai šiame pranešime būtent apie tai yra kalbama ir reikėjo ištisų metų, kad būtų užtikrinamas norimas skaidrumas. Mes iki vasaros e, balsuosime už skaidrumo pranešimą. Vakar ar už vakar buvo balsuojama dėl non-financial reporting Europos vartotojai nori, kad mūsų įmonės dirbtų skaidriai. Tad šiais metais padėtis šio požiūriu buvo pakankamai e, nebloga. Tačiau užtikrinti, kad tokia patirtis būtų ir besivystančiose valstybėse, yra kitas dalykas. Ir manau, kad mūsų visomasis bendradarbiavimas ir mūsų prekybos politika turi būti atitinkamai koreguojamas šiek, siekiant šio tikslo. Mūsų pranešime nebuvo galima konkrečiai kalbėti apie ES teisės e, aktus. Tiksliau, mes siekėme kalbėti ne tiek apie ES teisės aktus, kiek apie tai, kaip reikia tinkamai įgyvendinti esančias e, nuostatas ir apie tai, kaip mes galime identifikuoti žaliavas pasaulinėse rinkose, kad tos žaliavos į rinką patektų ne iš sukilėlių e, rankų, pavyzdžiui, kurie iš jų užsidirba pinigų, o kaip reikėtų užtikrinti, kad iš tų e, žaliavų pasipelnytų ne tik tai atitinkamos grupuotės, bet kad tai būtų naudinga piliečiams tų valstybių. Kai kurios ES įmonės dirbančios e, gavybos sektoriuje prisideda prie sukčiavimų susijusių su e, tokio pobūdžio sandoriais ir kai kurios e, iš jų uždirba daugiau pinigų sukčiaudamas negu vykdydamas sąžiningą verslą. Tai mums turi kelti nerimą ir mes turime padėti gerinti šiuo požiūriu. Aš e, E, kalbu čia ir apie privataus sektoriaus vaidmenį, ir apie tvarų vystimasi, tartautinę prekybą bei atitinkamas jos taisyklės susijusias su žaliavomis, su jų importu į ES. Nes žaliavų importas kainuoja pigiau negu pusfabrikačių importas į ES. Aš e, manau, kad e, labai svarbu užtikrinti, kad e, pajamos už žaliavas neliktų, nenusėstų vien tik tai sostinėse, kad tomis lėšomis pasinaudotų ir kitų miestų gyventojai, taip pat, kad tie pinigai nepatektų į didžiosius pasaulio miestus, kur yra biržos, kaip užtikrinti, kad tie pinigai būtų naudingai panaudojami vietiniu lygmeniu. Mums rūpime problema yra susijusi taip pat su tungstenais, su, tung, su tokiais metalais kaip tungsten, tung, tungstenas. Alavas bei, bei kiti e, metalai. Labai svarbu, kad dėvė komitetas galvotų apie importo ir ypač e, žaliavų bei mano minėtų metalų importo reglamentavimą bei e, lydimasias priemonės, beje, e, komisija yra pranešų, pateikusi informaciją apie apie šias priemonės ir mes turime diskutuoti apie tai, kaip tos lydimosios priemonės turi būti rengiamos. Sekretariato aš norėčiau paklausti, koks yra pakeitimų pateikimo terminas, nes aš dabar jo neatsimenu. Aš galiu atsakyti konkrečiai šį klausimą iš karto. Data yra sausio 16 diena, 12 valanda, balsuojama bus sausio 21 diena. Dabar žodis ponui Kortes Lastra. Sí, muchas gracias, presidenta. <clears throat> Bueno, el... Dėkui, ponė pirmininkė. Atsiprašau, šešėlinis mano frakcijos pranešėjas negalėjo atvykti. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Pritariu jos pozicijai, manau, kad pranešimas yra puikus norėčiau keletą komentarų iš socialistų pusės pateikti. Europos įmonės turėtų atskleisti, užtikrinti skaidrumą, kokius išteklius jos naudoja ir ar juos naudoja pagal tai, kaip tai numatyta susitarimuose. Komisija planuoja e, skirti e, dėmesio toms uh, žaliavoms, tiem ištekliams, kurie ateina iš konflikto zonų. Reikia, kad įmonės, kurios naudojasi tokiomis žaliavomis, gautų garantijas, kad jos iš, tikrų, jos iš tikrųjų e, yra legalios ir atitinka EBPO nustatytus kriterijus. Tai yra, kad mm, perkant tuos e, išteklius, tas žaliavas nebūtų skatinamas, išnaudojamas ir vaikų darbas. Ganoje vyksta E, e, labai sudėtinga pagerinti e, padėti žmogaus teisų srityje. Aš suprantu, kad šis pranešimas skirtas pirmiausia Afrikos šalim, bet Latino Amerikoje irgi yra panašios problemos, problemų žmogaus teisų užtikrinimo srityje. Ten yra nemažai gaila, kad mūsų salėje nėra daug parlamento narių, negalime išsameu padiskutuoti šiais klausimais. Pilnai pritarėme pranešėjai. Mm, pranešimas labai ambicingas. Tikslas yra mm, užtikrinti, kad nebebūtų piknaudžiaujama, kad būtų uh, gerbiamo žmogaus teisės Afrikos valstybėse ir Latino Amerikoje. Pone Levin, ačiū, ponė pirmininkė. Kalėdos, todėl ir aš savo gimtają kalbą kalbėsiu. Labai malonu Dabar, kai tiek nedaug parlamentarų liko, aš kalbu e, vos ne paskutinė šiandien vakare. Noriu padėkoti kolegijai Judit už labai e, gerą ir visą apimantį pranešimą. Ši tema, kaip e, kolegas, kolega prieš mane kalbėjęs sakė, yra nepaprastai svarbi. E, šis klausimas įten svarbus ir mes iš ES pusės e, turim elgtis atsakingai, e, kai sprendžiamos mineralų ir kitų žaliavų iškasenų klausimai besivystymuose šalise. Manau, kad pranešimo pasiūlymas yra labai geras. Judit pasiūlymo mintis man priimtinos, ES turėtų kelti iniciatyvą ir pasirūpinti, kad iškasenų e, įmonės mokėtų mokesčius visų pirma deramai, tai yra labai svarbu. Ir e, taip pat e, E, mokesčių e, klausimas su besvysančiomis šalis turėtų būti labai gerai sureguliuotas. Aš manau, kad labai gerai, kad jie tai akcentuoja. Atsekamumas mineralų rinkoje turėtų būti taip pat užtikrintas, kad mes galėtumėm atsekti kilmės šalį. Tai yra nepaprastai svarbus aspektas ir mes tikrai už tai pasisakysim. Perskaičiau e, gana paskubomis pranešimą ir norėčiau sužinoti, Ar pranešime yra kalbama apie iniciatyvą Publish What You Pay, e, Transparency e, skaidrumo iniciatyvą. Ar e, yra kokių papildymų šiam pasiūlymui? Ačiū. Ačiū, kadangi mes e, dabar e, artėjom prie kalėdų ir aš kalbėsiu savo gimtają kalbą ir aš tikiuosi, kad vertėjams pavyks mane išversti. Aš taip pat norėčiau iš tiesų padėkoti Judith Argentinį už e, labai puikų darbą, labai svarbus darbas. Aš galiu pasakyti, kad tai yra išvados, kuriams mes visiškai pritarėme. Ir aš manau, kad tokiu požiūriu mes galime iš esmės pažiūrėti, iš ko susidera ta pagalba. Ši pagarba, ši pagalba yra ne tik pinigai. Mes mes kalbame 6 procentus bendro nacionalinio produkto ir todėl turime suprasti, kad tai yra labai svarbi mokesčių sistema, kalbame apie mokesčių e, prieglopščius. Sargentinį kalbą apie tai. Ir aš turiu pasakyti, kad e, dešimta pastraipa man atrodo labai svarbi, nes ten yra pabrėžiama, kad e, turime e, rasti pakankamai konsultacijų ir pinigų. Ir aš manau, kad mes turėtume užtikrinti, kad nesaugios e, besivystančios šalis būtų vertinamos e, e, kitaip, jos turėtų, pelningumas turėtų būti deramai apmokestinamas. Pranešime yra pateikiamas pavyzdys. Malija yra viena Kanados bendrovė, kuri nemoka E, deramai mokesčių ir tą patį galime nustatyti kai kuriuose Indijos bendrovėse. Aš manau, kad šis pranešimas bendrai atspindi e, mano poziciją ir aš labai džiaugiuosi, kad aš kaip šio komiteto pirmininkė e, galiu e, E, patvirtinti, jog mes labai vieningai priėmėme politinės pozicijas šiais klausimais ir mes teisingai vertiname pagalbą besivystančiom šalims. Labai ačiū poniai Sargentinį už tokį darbą. Yeah, or I have to thank the interpreters that did the effort. Uh, Dėkoju vertėjams už tai, kad jie pasistengė ir išvertė mano norvegišką akcentą. Ne visai švedų kalba čia buvo, bet panašiai. Ir man buvo labai malonu tą kalbą pakalbėti paskutinį posėdį prieš kalėdas. Oh, um, we, we have, um, we have Liko penkios šešios minutės ir Europos komisija dabar galėtų tildama į laiką išdėstyti savo poziciją ir aš e, nesijausiu įžeis, ir jie nesijausiu įžeisti. Ponas Gorgijo Korči ir ponas Nyland. Galit pasisakyti tiek laiko, kiek norite, bet jums iš viso skiriu šešias minutės. Okay. Um, thank you, Madam Chairman. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėt mums žodį tuos, atsinešiau šiandien 22 puslapius medžiagos iš į posėdį. Aišku, kad visų tų minčių negalėsiu perteikti, bet šis klausimas yra labai svarbus. Aš e, dalyvavau rengiant bent jau tris pranešimus praėjusiais metais, kurie buvo skirti kalnakasybai, e, iškasenoms išteklių išgavimui, tai yra labai svarbi tema. Aš esu vystimosi bendradarbiavimo generalinėme direktorate, direktorate, taigi pradėsiu nuo vystimosi klausimų, o po to suteiksiu žodį kolegai iš prekybos generalinio direktorato. Manau, kad mes iš tiesų galėtume sveikinti pranešėją su pranešimo projektų daugeliui čia išsakytų minčių mes pritarėme, bet kaip ir visuomet yra kai kurių pranešimo dalių, kurias komisija būtų suformulavusi kitaip, tai yra normalu, bet ne tą mes šiandien norėtume komentuoti. Mes galvojame, kad į tą pranešimą dar galima būtų kiek nors tobulinti, tai reiktų jame pateikti daugiau konkrečių pavyzdžių ir kiekybinių mm, duomenų, kurie pagristų kai kuriuos teiginius. Reiktų įrodymų, daugiau konkrečių įrodymų e, teiginiams, tada tas pranešimas taptų dar rimtesnis. Pavyzdžiui, reiktų pakalbėti apie problemų, kurios čia aptariamos mastą. Taip pat pakalbėti, kalbama, kad ES ne visuomet gali imtis veiksmų, ne visuomet imasi tų veiksmų, bet galbūt reiktų ir įvertinti, koks poveikis yra, kai ES imasi nuoseklių veiksmų arba kai nesijima. Taip pat reiktų pakalbėti ir apie veiksmų, kurie siūlomi šiame pranešime proporcingumą. Tiek trumpai apibendrindamas galėčiau pasakyti, komisija yra pasirengusi toliau tęsti šį dialogą, jei iškils toks reikalas. Mūsų nuomonė, koks čia pagrindinis klausimas kyla, tai yra kaip kalnakasybos potencialą uh, paversti tvaraus ekonominio augimo variklių. Šias idėjas mes jau esame pateikę anksčiau, taip pat ir jūsų komitete, jos nėra naujos, tai yra susijęs su žiniomis, su išteklių, su visos informacijos apie išteklius turėjimą toliau su galimybė vykdyti veiksmingas dėrybas, turėti veiksmingą mokesčių ir finansinę politiką, siekti skaidrumo įtraukti. Į tai ir pilietinę visuomenę, ir Ir norėčiau mm, dabar suteikti žodį savo kolegai iš priekybos generalinio direktorato, nes laikas baigėsi. Dėkui. E, priekybos generalinėme direktorate per praėjusius metus skiriame nemažai laiko šiems aspektams. Mes manytume, kad galbūt šio pranešimo pabaigoje reiktų pakalbėti apie Dodo Franko aktą. Šis dokumentas, šis įstatymas yra labai svarbus ir Europos įmonėms. Šis aktas daro įtaką Europos įmonėms, bet kadangi e, iškasenų tiekimo grandinė yra labai ilga, labai sunku atsekti, iš kur konkrečiai tie ištekliai yra. Taigi Dodo Franko akto reikalavimai ne visuomet yra įvykdomi. Įmonėm labai sunku tų reikalavimų laikytis ir mes turėtume čia padėti tokiam įmonėm. Manau, kad šį dalyką taip pat reiktų paminėti pranešime. Yra dar ir antras dalykas susijęs su Dodo Franko aktu. Ir įmonėmis, įmonėmis kurios veikia tame, tose regionuose, kur iškasamos, iškasamos iškasenos. Tai irgi sustiprintų šį pranešimą. Dėkui. Merci beaucoup. Dėkuoju ir ačiū, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Na, o dabar e, žodis pranešėjai penkioms minutėms, kad neatsakytų į pateiktus klausimus bei komentarus. Um, ačiū pirmininkė, dėkuoju už visus komplimentus, buvo malonu juos išgirsti. ką aš norėjau pasakyti šioje ta, šiame pranešime. Kodėl mes visi negalim būti tokie kaip Norvegija? Kodėl mes visi negalim savo uh, žaliavų E, tvarkyti taip, e, kad viskas būtų vertinama kaip atsakinga, atsižvelgiant į tolimesnės ateities poreikius. Kodėl mes negalim būti tokia kaip Norvegija? Arba bent jau kaip Bostvana, kuri e, gana išmintingai valdo deimantus. Ištelslių prakeiksmo problema vis iškyla, nes uh, Niekas turbūt niekad nesugebės atsakyti klausimo, kas atsirado pirmiau, kiaušinis ar višta, bet mes galim pabandyti sukurti politiką, kuri iš esmės pagerins padėtį. Grįžtu prie Izabelos Liovin klausimo. Taip, e, yra e, kalbama apie e, kasamosios pramonės skaidrumo iniciatyvą ir ten yra kalbama apie Publish What You Pay iniciatyvą, paskelbti reikia, ką moki. Ir yra sakoma, kad tos laisvanoriškos sistemos e, turi būti pagristos juridinė baze, kad būtų sukurtos vienodos veikimo taisyklės. Pavyzdžiui, Kongo demokratinė respublika Angola ir Čedas vis dar nepriklauso EITR. Ir jos sako, kad e, Pietų Afrika, pavyzdžiui, pasisako pasirašyti tą e, iškasamosios pramonės skaidrumo dokumentą. Todėl mes turime sukurti tokius teisės aktus, kurie padėtų užtikrinti įmonių socialinę atsakomybę ir tai turėtų būti daroma laisvanoriškomis schemomis. Mano toks tikslas. Europos komisijai norėčiau pasakyti, gal jūs ir norite savo 22 puslapių rengiamąją dokumentą man perduoti, tada ir aš pati ir mano padėjėjai suprastumėm, uh, kodėl jums reikia ir kokių jums reikia papildomų duomenų, įrodymų, kad e, įtikintumėm, kad mūsų dokumentas yra geras. Jeigu norit, aš tikrai galiu tą padaryti. Jeigu turit konkrečių e, klausimų, kuriais norėtumėt daugiau faktų, mes tikrai galim tuo klausimu padirbėti. Ponu Nyland iš e, priekybos generalinio direktorato. Mes apie tai jau anksčiau esam kalbėjęsi. Ir aš puikiai žinau, kad Dodd ir Frango įstatymas yra svarbus, bet aš norėčiau jį iš kitos pasės pažiūrėti. Tai, kad Dodd Frank akte yra kalbama apie de facto prekybos embargo e, importuojamiams mineralams iš rytų Kongo, reikalauja, kad būtų sukurti tokie teisės aktai, kurie ištaisytų Dodd ir Franko aktą tas e, Dodo ir Franko aktas yra ir geras. Ir tas tai, kad dabar Kinšasa bando sureguliuoti kalnakasybos klausimą ir dabar jau yra atidarius ir žaliųjų kasyklų, ir raudonųjų kasyklų. Rodo, kad jie bando kalnakasybos sektorių, sektorių sutvarkyti. Visą tai vyksta būtent Dodd Frank akto dėka. Turėtume dėl to pasidžiaugti. Tačiau užtikrinkime, kad e, tai, kad Dodo ir Fakto teisės aktas dar negalioja, pakankamai atspindi e, tai, kad įmonės traukėsi iš e, tų e, įmonių. Europos e, Sąjunga veikdama iš viršaus į apačią sukuria naujų konfliktų, netgi tose zonose, kur tų konfliktų anksčiau nebūdavo. Ir kartais yra bandoma atrasti mineralų, kurie anksčiau jie nebuvo rasti. Ir mes tikimės, kad pavasarį jūs galėsite pateikti uh, teisės aktą, kuris e, numatys importo reglamentą iš ES. Mes DOT ir Franko sistemos nepagerinsime, mes e, jeigu nepakeisime jo, jeigu Europos įmonėms e, kitose pasaulio dalyse neprūpinsime reikalingą teisinę pasę, tai nieko nepasieksime. Aš norėčiau Jums pateikti pasiūlymą, kuris leistų įmonėms laikytis ES teisės aktų ir todėl tuo pat metu laikytis JAV teisės aktų arba panašiai. Ta aš noriu Jums pasakyti ir tą patį aš galėčiau pasakyti komisijos nariui. Jis jau anksčiau yra išgirdęs mano tą prašymą, todėl dabar aš ir baigsiu savo pasisakymą. Ačiū. Donc, merci beaucoup. Je... Dėkuoju. Aš e, noriu pa pakoreguoti, ką sakiau. E, sausio 16 diena yra pakeitimų pateikimo terminas, tačiau balsuojama bus ne 21, kaip sakiau, o 11 e, vasario. Jeigu nėra pasisakymų dėl punkto kiti klausimai, tai pasakysiu tik, kad mūsų kitas e, posėdis vyks sausio 20 dieną nuo 15 iki 18.30 ir paskui e, jis tęsis 21 dieną nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. Dėkuoju visiems ir e, linkiu linksmų švenčių.